Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Pradėkime mūsų posėdį. Nosotros ser un No lo va a él. Friends, a... Mėly bičiuliai, sėskitės į vietas, pradėsime mūsų potėdį. Pradėkime. Tvirtindami mūsų darbo tvarkę, darbo tvarkės Projektas buvo išplatintas, bet turime prašymų šiek tiek keisti darbo tvarkę. Ramon Raregi dėl parlamento teisės užklausti šeštas darbo tvarkės punktas, kaip ta teisė užklausti yra naudojama. Tai buvo paprašyta, kad šį klausimą mes varstysime prieš balsavimą. Ir mm, tą darysime prieš balsuodami dėl naujų įgaliojimų dėryboms. 22 spalio AFKO komitetas pritarė pranešėjo pasiūlymui parengti darbinį dokumentą ir jį pristatyti 3 gruodžio per AFKO komiteto posėdį, nes taryba nori judėti į priekį dėrybose šiuo klausimu ir tarybos tarp institucinių santykių darbo grupė įtrauks šį klausimą į savo darbo tvarkę šį penktadienį 20 e, lapkričio, o 2014 metų e, pranešimo pranešėjas dėl ES finansinių interesų apsaugos kovos prieš sukčiavimą, kovos su sukčiavimu irgi paprašė, kad šis klausimas irgi būtų svarstomas iki balsavimo. Tai taip ir siūlau keisti mūsų darbo tvarkę ir balsavimas vyktų tada 10 valandą. O pirmiausia, apsvarstytume 6 ir 7 darbo tvarkės punktus ir norėčiau paklausti, ar kas nors tam prieštarauja. Dėkui, pirmininkė. Tai neprieštaravimas. Tiesiog aš tik norėčiau pasakyti, kad esu šiek tiek pasimetęs, nes darbo tvarkė buvo pakeista labai vėlai vakar vakare ir tai yra neteisinga, nesažininga komiteto narių atžvilgių. Aišku, jūsų paaiškinimai logiški, bet nemanau, kad 8 vakaro iki posėdžio turėtų būti galima keisti darbo atvarkę. Tai ateityje turėtume laikytis darbo atvarkės taip, kaip dėl jos yra sutarta. O mm, mum pradedant mūsų diskusijas dėl mm, pranešimų, E, tai aš vėliau dar jos pakomentuosiu. Pirmininkas. Taip, dėkui už komentarą, aš pilnai jum pritariu, suprantu uh, kilusias problemas, pakeitimas buvo padarytas iškart, kai pirmininkas gavo pranešimą um, dėl um, pranešimą apie tokius prašymus keisti darbo atvarkį ir ateityje, aišku, sieksime, kad prieš pat posėdžius darbo atvarkė nebūtų keičiama. Tai jei ne prieš Mercedes Bres, prašom. Noriu pasakyti, kad mes prieš keletą dienų paprašėm, pasakėm, kad gali keistis darbo tvarkė. Juolab, kad balsavimui reikia, kad dalyvautų daugiau komiteto narių tai toks darbo organizavimas yra geresnis. Man tai tas darbo tvarkės pakeitimas yra primtinas. Man jis problemų nekelia. Aš pasikalbėsiu su ponia Hubner ir sieksime, kad ateitie tokių situacijų daugiau nebūtų. Taigi tvirtiname mūsų darbo tvarkę, kaip jinai yra pakeista ir dabar pirmininko pranešimai. Noriu dabar noriu pasakyti, kad ponė Hubner tuos pranešimus, pirmininko pranešimus pateiks, kai atvyks į mūsų posėdį ir iškart mes galime pereiti prie darbo tvarkės šeštojo klausimo. Tai yra <clears throat> Europos parlamento teisę užklausti. Norėčiau sutikti, sutikti žodį Ramon Joregi, kuris pristatys darbinį dokumentą. Taigi žodis jums. Dėkui, pirmininkė. Ponui Halregi norėčiau pasakyti, kiek supratau, reiks įgaliojimų dėrėti su taryba. EPP sutinka dėl tų įgaliojimų kalbėtis, bet labai paprašyčiau, kad iki posėdžio su taryba galėtų susitikti šešėliniai pranešėjai. Dėkui už konstruktyvų pasiūlymą ir žodis ponui Jauregi. Dėkui, pirmininkė. norėčiau pasakyti, kad kaip pranešėjas visuomet norėjau užtikrinti, kad prieš pradedant dėrybą su taryba įvyktų šešėlinių pranešėjų sustikimas. Aš jame dalyvaučiau, taigi tai yra įprastinė mūsų praktika norėčiau paaiškinti, kokia dabar yra situacija. Turbūt prisimenate, kad 2012 m. gegužę ankstesnės kadencijos parlamentas pirmą kartą patvirtino pranešimą. Tai buvo pirmasis pranešimo, mm, pirmasis mm, pranešimo patvirtinimas, kad, būtume, kad galėtume dėrėtis su komisija ir pusantrų metų iki 14 metų pabaigos dėrybos vyko būtent remiantis tuo pranešimu, bet galutinio sutarimo nepavyko pasiekti. Buvo sutarta tik dėl kai kurių dalykų ir dėl to AFKO komitetas nusprendė, kad siekiant, kad tas pranešimas neliktų bedėmėsio, neprarastų savo vertės, tai reikia parlamentui tą tekstą patvirtinti ir 14 metais jis buvo patvirtintas, nežiūrint to, kad tarybos ir komisijos generaliniai sekretoriai išsiuntė Europos parlamento generaliniam sekretoriui laišką, kuriame buvo išvardinti įvairūs, įvairios kliūtis tam susitarimui, tiek administracinės, tiek teisinės, tiek techninės ir e, sakė, kad negalima tvirtinti e, tokių nuostatų, kurios pažeistų e, sutarties nuostatas ar ES teisės sistemą. O naujos kadencijos parlamentas vėl paleido šį procesą ir aš parengiau darbinį dokumentą sausį jis buvo pateiktas, kad galėtume pradėti vėl dialogą su kitomis institucijomis. Tas darbinis dokumentas buvo, kaip jau minėjau, paskelbtas sausį ir po to aš e, diskutavau su pirmininkaujančia šalimi, su komisija ir įvairiomis suinteresuotomis grupėmis kurios norėjo būti dėrybų komandoje. Tas dialogas e, iš pradžių buvo neformalus, aiškinam, aiškinamasis, taryba neturėjo formalių įgaliojimų dėryboms, mes tik norėjom pasižiūrėti, ar yra kokios galimybės, kad taryba ir komisija Mm, galėtų rimtai įsijungti į šį dialogą. Taryba neturėjo įgaliojimų dėryboms, nes visada atsirasdavo blokuojanti mažuma ar dauguma ir taryba negalėjo judėti į priekį. Pavyzdžiui, dar pirmininkaujant Latvijai, išvakarėse buvo pranešta, kad taryba netvyks į diskusijas. Ir rugsėjai, jau kai Luksemburgas buvo perėmęs pirmininkavimą, Luksemburgo ministro paprašiau užtikrinti, kad Luksemburgas kažką darytų su šiuo tekstu Ir mes ne vieną kartą sustikom su Luksemburgo ministru, jo komanda, keitėmės laiškais, aiškinomės, kokiom sąlygom taryba galėtų e, pradėti dėrybas, pasitvirtinti savo e, dėrybinius įgaliojimus. Tai dabar va čia ir esame. Visos e, geros valios visi geros valios pareiškimai, kuriuos mes padarėme, laiškai, kuriuos mūsų pirmininkė ponė Hubner išsiuntė, mm, to viso nepakanka tarybai. O mūsų komitetas iš tiesų turi pradėti žiūrėti, kokios tos teisinės rimtos kliūtis yra šiame dokumente. Ko taryba dar nori? Taryba nori kad mes oficialiai, formaliai parodytume, kad norime rasti sprendimus šiom problemom. mes turime dirbti, nes priešingų atveju iš tiesų neturėsime tokios teisės, teisės į užklausimą. Taigi mes turime siekti, kad būtų deramas ir būtų sutarta. Mm, remiantis 26 sutarties straipsnių. Taigi mano nuomonė, komisijoje ir taryboje vyksta politinės diskusijos ir mes irgi turime e, siekti tokių e, rimtų politinių diskusijų, turime užtikrinti, kad ta e, tyrimo laisvė, tyrimo teisė būtų realiai veikianti parlamento teisė, kad parlamentas galėtų atlikti tyrimus Mm. jei jis nusprendžia tokių tyrimų imtis. Bet čia susidurėme su įvairiomis problemomis, nes mm, parlamento tyriamasis darbas gali, mm, tam gali būti pasiekmių, jei atitinkami tyrimai vyksta valstybėse narėse, e, toliau kaip e, pavyzdžiui tokiais atvejais, kai e, žmonės mm, verčiami e, atvykti į pokalbį ir panašiai. Dokumentas nėra ilgas, yra 20 straipsnių, bet turime bandyti tartis, turime įtikinti tarybą, kad jinai pakeistų savo poziciją ir sutiktų, pradėti formales dėrybas. Nes tos dėrybos e, kaip ir atrakintų mum tas reikalingas duris. Labai norėčiau, kad jūs pritartumėt mano pasiūlymui. Šis mūsų darbinis dokumentas galėtų būti AFKO komiteto politinės valios išraiška, siekiant to bendro sutarimo. Nes jei taryba pritartų uh, tam, kad reikia pradėti dėrybą su parlamentu, jei taryba pasitvirtintų dėrybinius įgaliojimus, tai galėtume pradėti formalų oficialų dėrybų procesą iš tiesų prieš reikia, kad šešėliniai pranešėjai tarp savęs susitartų. Ta dėrybinė grupė, mūsų dėrybinė grupė būtų įprastinė grupė, mm, kartu su šešėliniais pranešėjais, su frakcijom, su mm, teisės tarnyba sudarytume tą dėrybinę grupę ir pagal 73 straipsnį pasitvirtintume savo dėrybinius įgaliojimus. Bet mm, kad iki ten prieitume, šitas mm, mūsų dokumentas, jo patvirtinimas yra labai reikalingas. Ir aš manau, kad turime kalbėti su ponia Hubner, su politiniais koordinatoriais, kad šitas susitarimas patektų į aukščiausią politinį lygmenį ir mums reikia pagal sutartį turėti tokią tyrimo iniciatyvą, tai atitinka mūsų įgaliojimus pagal sutartį Nes jei nepavyks susitarti, tai tada reiks iki, eiti iki aukščiausio politinio ligmens, ko mes, aišku, ko aš nenorėčiau. Tie žingsniai, kurių dabar įmamės, yra reikalingi žingsniai, kad tikėkime sausi galėtų prasidėti formalios dėrybos su komisijos taryba ir su visais, su visomis interesuotomis pusėmis. Ačiū, kolega Šafrinai. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai. Kolega atliko labai didelį darbą, jisai suformulavo, kas turi būti nuveikta pagal darbo atvarkę ir žinoma, tas klausimas yra labai svarbus ir sudėtingas. Man atrodo, kad sudėtingas jis tampa dėl to, kad susidurime su realybė, kadangi būtent su realybė mums tenka susidurti politikams. Parlamentas turėtų būti įsitraukęs į šitos dalykus, kadangi mes atstovaujame piliečiams ir mes turime teisę inicijuoti tyrimą. Žinoma, kitos institucijos pakankamai jautriai vertina kai kurios dalykus, valstybės narės taipogi. Jūs minėjote, kad mes galbūt mes panorėsime atlikti tyrimus e, tam tikrose valstybėse ir puikiai suprantame, kad reikia atsižvelgti į tam tikrus aspektus. Mes turėtume toliau šitą klausimą kelti, kuris buvo keliamas šiame komitete jau keletą metų. Žinoma, viskas užtruko e, pakankamai ilgai, Mes patenkinti jūsų atliekamų darbų ir tiesiog noriu palinkėti jums sėkmės dėrybose su kitomis institucijomis. Dėkuoju. <coughs> Grazie, prezidente. An... Debreso. Ačiū, pirmininkė. Mes taip pat e, norėtume pritarti toms pasiūlytoms e, kolegos pasiūlytoms procedūroms Iš tikrųjų, reikėtų pagalvoti, kaip geriau spręsti šių įgaliojimų klausimą, kadangi darybininko įgaliojimai reiškia, jog visos frakcijos, šešėliniai pranešėjai, koordinatoriai turėtų gauti iš ankstinę informaciją. Ir aš tikiuosi, kad šį kartą mums pavyks visiems pasiekti palankų rezultatą. Manyčiau, kad kito sprendimo netgi ir nėra. Reikės tiesiog siekti darybų, kadangi mes tokius įgaliojimus turime, o dabar mes turėtume pasistengti parengti tokį tekstą, kuris būtų priimtinas visiems. Galbūt e, nelabai svarbius aspektus reikėtų atmesti. Žinoma, mes e, pritarėme Ramon ir tikime, kad jisai iš tikrai išmaniai darėsis. Šitas klausimas iš tikrųjų labai sudėtingas. Mes e, linkime pranešėjui kuo geriausios sėkmės ir tikimės, kad jisai padės pasiekti mums rūpimų rezultatų. Jau keletą metų kolega kovoja už šituos įgaliojimus ir jeigu kas nors gali apskritai šioje srityje parodyti tiek iniciatyvos, tai yra tik tai mūsų pranešėjas. Aš tikiu, kad mes pasistumėsime į priekį spręsdami sudėtingus, labai svarbius klausimus. Daugiau niekas nepagėdauja žodžio, tuomet grįžkim, grįžkime prie kitų klausimų. Septintas. Aš norėčiau. Ramonas. Aš dėkuoju kolegoms man išreikštą pasitikėjimą. Dabar pereikėme prie septintojo darbo tvarkės klausimo. Tai yra ES finansinių interesų apsauga 14 metų metinė ataskaita. Mercedes Breso yra pranešėja ir ji pristatys jos požiūrį į pakeitimus, kuriuos mes gavome. Ačiū pirmininkė. Aš e, išsamei nepristatinėsiu dokumento, kadangi praėjusiame AFKO komitete tai padariau. Tiesiog man, kaip pranešėjai, yra svarbus kai kurie klausimai. Tai yra supaprastinimas ir taip pat tarp klaidų, skirtumo tarp klaidų ir piknaužiavimo išvelgimas ir taip pat Europos parlamento ir komisijos santykiai, ir taip pat kontrolių horizontalumo aspektas. 325 sutarties straipsnis yra labai svarbus mums. 28 pakeitimų siūlymai buvo pateikti, 18 aš galiu pritarti ir siūlau du kompromisinius pasiūlymus. 6 6 ir 6 ir 7 gali būti pakeisti punktai. Ir kai kuriomis temomis yra pateikti labai geri pakeitimai. Vienas užtikrina daugiau skaidrumo procedūrose, kurios nustato ES finansų panaudojimą ir kitas dėl e, kontrolės informacijos aiškumo ir skaidrumo. Pavyzdžiui, e, septintas pakeitimas, taip pat dvyliktas pakeitimas, kitas dalykas yra Europos prokuratūros steigimo procesų pagreitinimas. Aš šiuo klausimu siūlau kompromisinį tekstą ir aš tiesiog pabandžiau atsižvelgti į kuo daugiau pakeitimų siūlymų ir taip pat dėl mm, susitarimų pasir, nepasirašymo su tabako bendrovėmis. Manyčiau, kad nekils kokių nors ypatingų problemų balsuojant dėl pakeitimų. Šefrin, norėtumėte jūs pridurti ką nors? Ačiū. Norėčiau padėkoti kolegai Breso, rengiant pranešimą šiuo labai svarbiu, sudėtingu klausimu. Aš manau, kad jūs įveikėte visus sudėtingus klausimus. Which... Europos prokuratūrą įsteigti pribrendo laikas tikrai. Iš tikrųjų tai yra susijęs su valstybių narių tyrimo kompetencija, tačiau kalbant apie kontrolių aiškumą ir skaidrumą, akivaizdu, kad reikėtų užtikrinti kuo didesnį veiksmingumą ir tikrai norėčiau padėkoti už jūsų puikų darbą. Dėkuoju Pascal Doron. Beaucoup, Monsieur le Président, euh, très très rapidement. Puisque... Labai ačiū, kalbėsiu labai e, greitai, trumpai. Jau praeitą kartą apie tai kalbėjom, noriu dar kartą padėkoti už darbą, kuris buvo atliktas. Ir dabar e, nuo mūsų paskutinio susitikimo pasiekta dar daugiau tenkinančios pažangos. E, praėjusį kartą aš išsakiau nemažai pastabų ir mums galim, buvo galima dėl to padaryti esminės pažangos. Aš vis tik norėčiau sugrįžti prie OLAF priežiūros komiteto. E, sakome, kad OLAF e, kontrolės klausimas turėtų apsiriboti biudžetu. Aš noriu vis tik, e, kad į tą punktą būtų daugiau dėmesio atkreipta, nes man atrodo, kad dėl to kyla nemažai neiškumų. Kitas svarbus klausimas - korupcijos indeksas. Šis prašymas E, panašus į tai, ką daro Europos komisija jau dabar, kai ji vertina e, valstybių narių e, gebėjimus perkelti direktyvas į teisės aktus ir jas vertina pagal atitinkamą indeksą. Lygiai taip pat turėtų būti vertinama, kaip valstybės narės elgesi su korupcija E, nebus jokių aiškių pastabų ar nurodymų, bet bus bandoma kažkaip tai įvertinti pagal koeficientą, pagal indeksą. Nebus labai lengva tą padaryti, bet bus įmanoma padaryti ir reikia to siekti. Ačiū. Dėkuoju. Mes pritarėme nuomoniai, kad pranešimas labai geras. Jame buvo atsižvelgta į esminės pastabas, taip pat nuostatos suformuluotos tinkamai, mums reikia atgauti pasitikėjimą, kurio netekome ypač mūsų valstybėje. Pone Breso. Visų pirma, noriu padėkoti visiems pasisakiusiesiems. Aš aišku, bandysiu dar kartą pagalvoti apie E, pateiktus klausimus. Norėčiau tik tai kolegai Duran pasakyti, kad e, aš e, pagal savo išsilavinimą gana keistai vertinu rodiklius, koeficientus. Korupcijos indeksas turėtų atspindėti skirtingų valstybių narių korupcijos padėtį, bet dažnai uh, valstybių padėtis yra labai skirtinga ir labai sunku įvertinti jų specifiką indika, e, rodikliais. Mes e, visi matėme, kad buvo bandoma rodikliais vertinti parlamentarų veiklą. Kartais e, e, atrodo tai jokinga, nes žmonės, kurie nieko nedaro, praleidžia daugiau laiko plenarnėme posėdėje ir pasisako per spontaniškus pasisakymus ir atrodo, kad jie yra aktyvesni negu tie, kurie daug dirba. E, Tie e, rodikliai, tas indeksas, apie kurį mes kalbame, kartais gali pateikti informacijos, kuri nėra labai aktuali. Aš dar apie tai pagalvos ir kviečiu visus kitus kolegas pasvarstyti, galbūt galėtumėm galiausiai rasti sprendimą. E, reikia pastudijuoti dar šį klausimą. Prieš siūlydami rodiklius turėtumėm, mano nuomonė, pagalvoti apie išsamesnės diskusijas tą temą, nes visuomet labai pavojinga sumesti skirtingas e, problemas, skirtingų valstybių specifiką į vieną. Nes e, mes e, atrodo į vieną sistemą sumetam viską, kas reikia ir ko nereikia. Dėl to gali skilti rimtų problemų. Žinau, kad bus kalbama apie socialinius, ekonominius, ekologinius rodiklius, kurie ne visuomet atspindi realybę. Labai sunku jų pagrindų kažką vertinti. Aš kaip iš esmės ir nepasisakau prieš, bet turiu abejonių. Dar padiskutuosime apie tai ypač su panu Duran, kuris tą e, pakeitimą pasiūlė ir pasiūlius jam pasvarstyti. Ačiū. aptarėme šį darbo atvarkės klausimą, o dabar ponė Hübner, kuri ką tik atvyko ir e, paskelbs pirmininko pranešimus. I'm sorry, we just had the meeting with uh, uh, Coreper on uh, electoral law and. Uh, dėl e, e-teisės, kuria pere buvau susitikimi. Norėčiau informuoti apie koordinatorių sprendimus e, susitikimo posėdį, kuris vyko spalio 29 dieną. Ramon Hori Regi rengs pranešimą savo iniciatyvą dėl elektroninės demokratijos ES Pascal Duran, Žaliųjų ir, Alde, ir Ale grupės atstovas rengs pranešimą pranešimą biudžeto kontrolės komitete dėl ES bendro biudžeto 14 metų patvirtinimo ir taip pat bus rengiamas pranešimas dėl biudžeto įgyvenimo 14 metais. Taip pat lybė komitete bus rengiamas pranešimas dėl 14 metų ataskaitos ES hartijos nuostatų taikymo. Mes prašėme konferencijų e, pirmininkų suėgoje teisės renkti e, pranešimą, kurio pavadinimas buvo pakeistas ir koordinatoriai vis dėlto siūlė palikti ankstesnį šito pranešimo pavadinimą arba tekstą ir pasiūlė pateikti šitą pranešimą konferen... E, e, pirmininkų suigai. Ir dabar to pranešimo mm, antraštė yra tokia demokratinės atskaitomybės ir e, gerinimas. Alen Lamasur informavo, kad nėra pakankamai atsakomybės e, koordinuojant e, taptautinius veiksmus nustatant mokesčių sistemas ir koordinatorių posėdėje buvo sutarta, kad šio, šiame klausime, šio laiško klausimai turėtų būti aptariami bendrame kontekste, kai bus nagrinėjamos procedūros, jų galimi pakeitimai, bet to koordinatoriai manė, kad šitos klausimus reikėtų aptarti ir aptariant Gygold pranešimą dėl ES institucijų veiklos skaidrumo. Šitą klausimą aš aptariau ir su Verhofstadt ir mes nusprendėme, kad šitą problemą reikėtų kelti, kai bus deramasi dėl tarp institucijų sustarimo, dėl geresnės teisėkuros. Dėl e, e, rezoliucijų pasiūlymų mes pasiūlyme, gavome keletą e, pasiūlymų. Pirmiausia, rezoliucija dėl Junktinėje karalystėje rengsimo referendumo dėl išstojimo iš Europos Sąjungos. Šita rezoliucija būtų susijęjama su AFKO komitete rengiamų pranešimų, kurį rengs Gai Ferhofstadt. Taip pat rezoliucija dėl ES išlaidų komunikavimo reikmėms. Šitas prašymas renkti rezoliuciją bus pateiktas KONT komitetui, kadangi jis yra atsakingas už šios klausimas. Kita rezoliucija dėl neprisijungusių Europos parlamento narių diskriminavimo. Ir yra e, kita e, rezoliucija dėl didesnio skaidrumo ES institucijose Šitas klausimas bus taip pat nagrinėjimas Gygold pranešime dėl skaidrumo užtikrinimo. Taigi tokios buvo rekomendacijos, koordinatoriai mano, kad e, jas reikėtų patvirtinti komitete. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, e, teisingumo teisme yra numatytas vizitas ir tai turėtų būti sausio 27 arba 28, todėl mes turėtume pasiruošti e, šitam vizitui, o kadangi balsavimas turėtų vykti 10 val. mes dabar turime paskelbti trumpą pertraukėlę. Dear colleagues, I would like to start the vote. We have three issues to address during the voting procedure. Uh, the first issue is the vote on what... Labadiena, turime šiandien darbo tvarkėje tris klausimus dar iki kitos posėdžio dalies. Aptarsime tai, e, ką jau ką tik paminėjome. Norėčiau dabar informuoti, kad balsuosime dėl politinių E, darbinio dokumento krypčių. Mes kaip AFKO patvirtiname savo norą spręsti tarybos iškeltas problemas ir suteikiame pranešėjai mandatą toliau palaikyti ryšį su taryba šiame pasirengimo dėryboms etape, o Europos komisijai leisime e, padėti dėrybų komandai kad e, formalios dėrybos galėtų prasidėti. Noriu dar kartą informuoti, kad formalios dėrybos e, vyks po to, kai bus priimtas sprendimas dėl formalaus mandato ir sukurta dėrybų komanda. Tai bus padaryta, kai gausime tarybos patvirtinimą, kad ji yra pasirengusi su mumis dėrėti mūsų turimos medžiagos pagrindu. Norėčiau paklausti, ar pritarite tokiam pasiūlymui, kas už? Niekas vidury nesėdi, sėdi tik kairė ir dešiniai. Kas už tai, kad Ramūnui parama būtų išreikšta. Kas prieš? Niekas, kas susilaiko? Niekas. Taigi, Ramūnai, jūs gavot, ko norėjot. O dabar norėčiau pereiti prie antro balsavimo sąrašo klausimo. Paulo Rangel nuomonė apie e, ES vaidmenį tarptautinių finansinių, piniginių ir reguliavimo institucijų e, sistemoje. Ar galim pradėti balsavimą? Taip. A kompromisas. Kas už? Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. Trečias pakeitimas, kas už, kas, kas už trečią pakeitimą, kas prieš. Tikrinkime. Tikrinkime trečiąjį. Balsavimą pradedame. Ką daro APP? Aš net nesuprantu, sako pirmininkė. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš. Tikriname ketvirtąjį pakeitimą, pradedame. Įpautis. Baigiame balsuoti. Priimta. 9, 8 balsų pasiskirsimas. De, penktas pakeitimas, kas už, kas prieš. Vėlgi reikia tikrinti, panašu, kad dauguma tokia pat, bet galim patikrinti penktąjį pakeitimą. Balsuojame. Darom, ką galim. Baigiame balsuoti. Priimta. Šeštas pakeitimas balsavimas dalimis. Pirma dalis. Kas už? Kas prieš? Man atrodo, kad toks pat balsų pasiskirsimas, bet nesu tikra, todėl vis tik turime balsuoti elektroniškai. Tikriname pirmąją dalį. Baigiame balsuoti. 8, 9. Gal iškart balsuokime ir dėl antros dalies elektroniškai. Turbūt, kad bus taip pat. Balsuojame dėl antros dalies. Baigiame balsuoti. Priimta. B kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. C kompromisas kas už. Vėlgi balsavimas dalimis C kompromisui. Pirma dalis kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Antra dalis kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Perinojame prie 11 pakeitimo, kas už, kas 11, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 12 pakeitimas irgi dalimis, pirma dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta, antra dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 13 pakeitimas, kas už, 13 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 14 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 15 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 16 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 17 už, prieš susilaikė priimta, 18 už, 18 už, prieš susilaikė atmesta. 19 už prieš susilaikė atmesta. 20 už prieš susilaikė atmesta. 21 už prieš susilaikė priimtas. 22 kas už kas prieš susilaikė atmesta. 23 kas už kas prieš susilaikė atmesta, 24 kas už, prieš susilaikė atmesta, 25 kas už, prieš susilaikė priimta. Tikriname 25. Tikrinkime. Votes closed. Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti. Tikrai, kas čia vyksta? 26. Kas už? Kas už prieš susilaikė? Atrodo, kad priimta, bet gal vis tik patikrinkime dėl 26 pakeitimo. 26. Tikrinkime. Baigiame balsuoti. 9 už, 7 prieš. Priimta. 27 pakeitimas. Kas už? kas prieš. Vėlgi reikia patikrinti 27. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta 8 už, 7 prieš. 28 kas už, kas prieš. Tikriname 28. It's adopted. Compromise D. Priimta. Kompromisas D. Kas už? Kas prieš susilaikė? Priimta. 30. Kas už? Kas prieš susilaikė? Priimta. 31. Už. Prieš susilaikė. Atmesta. 32. Už. Prieš susilaikė. Priimta. 33. Už. Prieš susilaikė. Priimta. 34. Už. Prieš susilaikė atmesta, 35 už prieš susilaikė priimta, kompromisas E, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 38 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 41 kas už, kas prieš tikriname 41, pradedame. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimta 9 už, 7 prieš. 42 kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta 43 kas už, kas prieš, susilaikė. Pri atmesta 44 dalimis, pirma dalis kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname 44 pirma dalis. Balsavimas baigtas. Atmesta. 8 už, 8 prieš. Antra dalis. Atkrenta. 45 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 46 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 47 kas už. Kas prieš? Tikriname 47. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 48 kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 49 kas už, kas prieš. Tikriname 49, balsuojame. Baigiame balsuoti. 9 už, 8 prieš priimta. 50 kas už Vėlgi reikia tikrinti 50. Balsuokime elektroniškai. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. 9 už, 9 prieš, atmesta. 51. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 52. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. Balsuojame dėl visos nuomonės elektroniškai. Balsuojame. The vote is closed. And it is adopted. Baigiame balsuoti 13 už, 3 prieš, 2 susilaikė. Priimta. Sveikinu Paulo. Dabar norėčiau informuoti, kad nebebalsuosime, nors buvo pateikta procedūra dėl e, komisijos deleguotojo reglamento, dėl uh, Europos politinių partijų ir fondų registro turinio ir funkcionavimo. Buvo e, pateiktas pasiūlymas iš ankstiniam atmetimui pagal 105 taisyklę. Terminas pasibaigė spalio 29 dieną. E, ankstyvų e, prieštaravimų pratesti terminą nebuvo pateikta, pasiūlymų pratesti terminą nebuvo pateikta, vadinasi, AFKO E, neteiks e, pasiūlymo rezoliucijai šio klausimu, bet aš visuomet kartoju, kad frakcijos turi galimybę surinkti 40 parlamentarų parašus ir pateikti prieštaravimą plenarinio posėdžio lygmenių. Taigi čia balsuoti nebeturėsim. Deja, dar kartą turim daryti pertrauką, nes per greitai išbalsavome. Dabar mūsų posėdis kartu su nacionaliniais parlamentarais prasidės pusę vienuolikos. Prašyčiau nutraukti posėdį iki 10.30.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

Uh, dear colleagues, I... Kolegos, norėčiau paprašyti, kad sėstumėtės į vietas. Paprastai tie, kas kalba, uh, nelabai ne, ne girdi, ką sako pirmininkaujantis, bet norėčiau visus nuoširdžiai pasveikinti mūsų posėdėje ir noriu pasakyti, kad mūsų konstitucinių reikalų komitetas pradeda naują tradiciją šio komiteto istorijoje nėra buvę bendrų posėdžių su nacionaliniu parlamento atstovais ir labai džiaugiamės, kad jūs priemėt mūsų pakvietimą ir atvažiavot. Taigi noriu padėkoti visiems nacionalinių parlamento atstovams. 13 nacionalinių parlamento atstovai šiandien pas mus atvyko. Noriu pasveikinti poną Marką, Mark Angel, kuris atstovauja šiandien Luksemburgui, kaip ir mininkaujančiai šaliai, bet Luksemburgo e, deputatų rūmose jis yra e, Luksemburgo e, užsienio reikalų ir Europos reikalų gynybos bendradarbiavimo ir imigracijos e, komiteto pirmininkas ir taip pat norėčiau e, pasveikinti e, ministrą, Luksemburgo ministrą Nikola Šmit. Žinom, kad jo darbai eina į pabaigą, bet vis tiek sveikiname Jūs, kad čia atvykote. Mes tikimės, kad pirmasis Europos komisijos vicepirmininkas irgi atvyks pas mus, bent jau žadėjo atvykti, bet sužinojau, kad vakar vakarė jis turėjo išvykti į labai svarbų susitikimą Ankaroje kur vyksta mm, dėrybos tarp ES ir Turkijos. Tai vietoj pono Timermanso e, atvykęs yra e, direktorius Paskaldinį komisijos vieno iš direktoratų direktorius ir sveikinosi su visais nacionalinių parlamento atstovais, sveikinosi su Turkijos ir Norvegijos kolegomis, kurie uh, irgi šiandien yra čia. Taip pat norėčiau informuoti jūs, kad iš Lordo Tim Boswell, e, kuris yra Europos komiteto Lordų rūmose pirmininka, pirmininkas laišką, kuriame jis išreiškia savo susirūpinimą dėl to, kad šiandien pirmoje mūsų posėdžio dalyje numatytos diskusijos apima ir Europos agentūrų mm, tikrinimą, e, kurį atlieka nacionaliniai parlamentai. Jei e, taip pat mes E, dar vieną e, dokumentą gavome iš lordo Timo Bosvelo. Jis buvo išplatintas visiems dalyviams ir tai yra lordų rūmų, e, bendruomenių rūmų, komitetų ir jungtinės karalystės Europos parlamentarų trišalis susitikimas tas dokumentas, e, kurį jum išplatinome, būtent atspindi to trišalio sustikimo rezultatus. Kodėl mes šiandien suorganizavome šį posėdį, tai dėl to, kad ES dabar nėra patys geriausi laikai, kaip parlamentarai mes turime žiūrėti plačiau, turime žvelgti už tų kasdieninių rūpeščių, ir turim pasižiūrėti mūsų, kaip mūsų institucinė struktūra leidžia mums spręsti įvairias problemas, su kuriomis susidurėme. Ir dėl to norėčiau, kad mes šiandien apsvarstytume ir ponios Mercedes Breso ir Elmaro Broko pranešimą, kuris skirtas um, pagerinti ES e, funkcionavimą remiantis e, Lisabonos e, sutartimi. Ir noriu pasakyti, kad mes turime apsvarstyti tą institucinę E, sistemą, institucinės priemonės, ES institucinius pajėgumus, mm, kad galėtume aptarti Europos sprendimų prieimimo procesą. E, mūsų diskusijos vyks dviem dalim. E, pirmoje dalyje kalbėsime apie ES institucinės sąrangos evoliuciją, o po pietų skirtas klausimas vyks e, po pietų klausimas skirtas parlamentų priežiūrai, kaip primami sprendimai. Ir dabar pirmoje mūsų diskusijų dalyje e, turime tris prelegentus, visi jie vyrai. Mes, aišku, norime, kad e, būtų daugiau ir moterų Bet e, pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad tie mūsų trys vyrai, prelegentai, atstovauja ES institucijoms ir dabar norėčiau suteikti žodį ponui Mark Angel, kuris yra Luksemburgo atstovas. Ir noriu pasakyti jums, kad m, mm, tikiuosi, kad nekalbėsite ilgiau kaip 10 minučių. Ačiū, ponė Danutė, dėkoju už tai, kad pakvietėte į šitą susitikimą. Dabar ES yra lemtingas momentas, kadangi tenka susiturti su ypatingais iššūkiais. ES institucijų ir tarpalapmentinis dialogas turi imtis tų iššūkių. Todėl labai malonu, kad parlamentas nori įtraukti į politinį dialogą nacionalinių parlamentų atstovus ponios e, e, Bresų, e, Hofstat pranešimai rodo, kad labai svarbu susitarti tarp institucijų dėl geresnės teisėkūros. Pagilintas politinis dialogas yra labai svarbus dėl dviejų priežasčių, kadangi Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai suvokė, jog ateityje nelabai pavyks pakeisti sutarčių tačiau kita vertus yra daug priežasčių verčiančių pagerinti ES institucijų veiklą ir ES teisės įgyvendinimą. Pirmiausia, aš manau, visi supranta, kad parlamentų vaidmuo, Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmuo turėtų būti sustiprintas ar anksčiau ar vėliau. Todėl politinis dialogas tarp parlamento ir nacionalinių parlamentų yra ypatingai svarbus šiuo laikotarpiu. Mes turime labiau bendradarbiauti, e, vertindami vykdomąją valdžią nacionalinių lygmenių ir Europos lygmenių, siekiant išvengti įgaliojimų dubliavimo reikia ieškoti geresnio bendradarbiavimo tarp parlamento ir nacionalinio parlamento galimybių. Aš esu įsitikinęs, kad toks bendrabiavimas tarp nacionalinių parlamentų, Europos parlamentų gali padėti užtikrinti labiau teisėtą Europos Sąjungą. Aš nemanau, kad Europos Sąjungai trūksta demokratijos, tačiau labai svarbu artintis prie piliečių ir dėl tos priežasčių reikia bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais. Būtent dėl šios priežasties reikia geriau bendradarbiauti Europos parlamentui su nacionaliniais parlamentais. Galvojant apie Luksemburgo pirmininkavimą, turėčiau pasakyti, kad mes ir toliau siejame, siekime įsitraukti kuo labiau į europinius reikalus ir taip pat e, konsultuoti su Europos parlamentu. Mes džiaugiamės, kad parlamentas labai gerai vertina mūsų teisėkuros iniciatyvas, užtikrinančias daugiau subsidiarumo. Kosek dviejose posėdžiuose mes jau svarstėme tarp institucinius klausimus Liepos mėnesį ir spalio mėnesį. Aptarėme e, žaliosios ir mėlynosios kortelės klausimus ir sprendėme kitus tarp institucinio bendradarbiavimo klausimus. Taip pat pagal 13 straipsnį buvo surinkta konferencija dėl geltonosios kortelės procedūros dviejose kosak posėdžiuose buvo konstatuota, kad galima šitą procedūrą įdėkti nekeičiant sutarties. Taip pat e, aš įsitikinęs, kad komisija turėtų e, kuo greičiau sureaguoti į nacionalinių parlamentų nuomonės dėl žaliosios kortelės įvedimo ir dėl sustiprinto politinio dialogo reikėtų pasakyti, kad šiame kontekste bus sprendžiami procedūriniai klausimai, ypač susijęs su ES teisėjų kūra. Norėčiau paminėti tris iniciatyvas, kurios galėtų būti vertinamos kaip žaliosios kortelės. Bet to, Lordų rūmų atstovas pateikė e, dėl maisto švaistimo pateikė parlamentarų nuomonę. Kita žalioji kortelė buvo atsiusta iš Latvijos dėl audiovizualinių paslaugų direktyvos ir trečioji kortelė dėl aplinkosaukinės atsakomybės. Ja pateikė e, Prancūzijos nacionalinės asamblėjos nariai ir šita iniciatyva bus aptarnėjama parlamente. Labai svarbu nustatyti procedūras, kurios leis dalyvauti žaliosios kortelės e, procesuose. Žalioji kortelė galėtų būti naudinga priemonė įtraukti ir nacionalinius parlamentus. Europos parlamentas pagal 225 sutarties straipsnį gali paraginti komisiją pateikti teisėkuros pasiūlymą. Tačiau žalioji kortelė, jeigu jai pritartų parlamentas, galėtų būti veiksmingesnė. Prieš baigdamas aš norėčiau pasidžiaugti Breso ir Broks darbų rengiant pranešimus dėl tarp institucinio sustarimo gerinant teisėkūros darbą. Šiuose dokumentuose yra sakoma, kad reikia sustiprinti ES funkcijas, įveikiant įvairiausius iššūkius, migracijos, ekonomikos, finansinės krizės padarinius, taip pat užtikrinti geresnę ekonominę valdyseną, į, atsižvelgiant į socialinę dimenciją. Labai svarbu, kad ES toliau vystytųsi be sutarčių pakeitimo. Tuo labiau, kad kai kuriems klausimams spręsti sutarčių keitimo visai nereikia. Labai svarbu pradėti dabar, šiandien ir ieškoti išeičių visur, kur yra įmanoma ir parengti ES kitiems iššūkiams. Aš minėjau jau dabar iškilusius iššūkius, bet ir norėčiau paminėti kitų klausimų, kuriais yra susiję nacionaliniai parlamentai, pavyzdžiui, europinis semestras. Tuo labiau, kad nacionaliniai parlamentai dažnai sprendžia panašius klausimus kaip Europos parlamentas. Pavyzdžiui, kai kalbama apie ES e, įvairiausių tarnybų, taip pat kalbant apie ESM ir taip pat e, fiscal, it will only be presented um, later. Uh, fiscal compact. Iš tikrųjų labai svarbu padidinti ES uh, valstybių narių parlamentų vaidmenį. Atsižvelgiant į Lisabono sutartį, reikėtų pasakyti, kad penktajame ir dvyliktame straipsnėje, taip pat ir pirmajame ir antrajame sutarčių protokoluose yra nurodomas nacionalinių parlamentų vaidmuo, taip pat e, atskirai yra paminimas ir COSAC vaidmuo. Tarp parlamentinis bendradarbiavimas pagal 9 ir 10 punktus galimas, e, tad ne sukuriant kokių nors tarp parlamentinio bendradarbiavimo struktūrų, bet gali vykti e, dialogo forma, ypač Europos Sąjungos parlamentų e, pirmininkų e, susitikimai galėtų renk, leisti pasikeisti nuomonėmis labai svarbiais klausimais. Šiandien, kadangi nacionaliniai parlamentai neturi daug laiko, tik dešimt dienų jiems skirta susipažinti su darbiniais dokumentais, Mes negalime savo komitetuose ir plenarnėse sesijose e, atsižvelgti į parlamentų e, nuomonę, kuri yra pareiškima per labai trumpą laiką. Kalbant apie geresnę teisėkurą, reikėtų pasakyti, kad Danutos Hübner pateikti pasiūlymai parlamento pirmininkui gali būti naudingi, labiau bendradarbiaujant ir atsižvelgiant į parlamentų įgaliojimus, tačiau komisija turėtų pateikti savo konkrečius pasiūlymus dėl subsidiarumo principo taikymo. Ir jūsų pasiūlymai šio klausimu būtų tikrai labai naudingi. Be to reikėtų padiskutuoti apie tai, ar tarp institucinis sustarimas yra tinkama vieta, kalbant apie sustiprintą nacionalinių parlamentų įtraukimą į mūsų bendrą veiklą. Kitas dalykas, reikėtų pagalvoti, kaip sustiprinti, pagilinti politinį dialogą, kurį vertėtų paminėti ir darbo dokumentuose. Politinio dialogo stiprinimas yra labai svarbus ir nacionaliniams parlamentams. Mūsų Luksemburgo parlamente mes manome, kad reikėtų labiau įsitraukti į ES teisėkuros procesus, pagal Lisabonos sutartis mes ir kitų nacionalinių parlamentų atstovai suprantame, kad teisėkuros procedūros gali e, e, sustabdyti e, arba sulėtinti ES integraciją. Taigi žalioji kortelė galėtų leisti nacionaliniams parlamentams įgyti didesnį vaidmenį gilinant integraciją. Tiesiog aš džiaugiuosi už galimybę labiau bendradarbiauti su Europos parlamentu ir galiausiai norėčiau pasakyti, jeigu mes siekime geresnio bendradarbiavimo tarp Europos ir nacionalinio parlamentų, tai jis galėtų vykti ne tik tai Bruselėje ir Strasbūrė, tas bendarbiavimas turi prasidėti namuose politinių partijų lygmenių, pavyzdžiui, mano partija tris kartus per metus organizuoja susitikimus su nacionaliniu parlamentu atstovais, tačiau labai svarbu, kad partijoje aš kaip Luksemburgo parlamentas, Europos ir užsienio reikalų komiteto pirmininkas, noriu pasakyti, kad mes pakviečiame Europos parlamento narius atvykti pirmadieniais arba po Strasbūro plenarnės sesijos į bendrus susitikimus ir juose mes tiesiog keičiamės nuomonėmis, išklausime jų pasisakymų. Tai yra uh, vienas iš bendradarbiavimo su nacionaliniais parlamentais pavyzdžių. Tai yra institucinio lygio susitikimai, tačiau jie yra labai svarbus. Ačiū labai, Markai. Turbūt visiems nereikia ploti. Praleiskim plojimus ir eikime prie kitų kalbėtojų. Toliau ministras Nikolas Šmit iš Luksemburgo. Ačiū ponė pirmininkė. gerbiami parlamento ir iš nacionalinių valstybių ir Europos parlamento nariai. Iškart norėčiau pasakyti, kad be abejo Luksemburgas dabar yra pirmininkaujanti valstybė ir aš esu ministras atsakingas už santykius su Europos parlamentu. Mano pasisakymas iš dalies yra asmeniniai, asmeniniai pamastymai. Neturėtume dabar jokių būdų galvoti, kad aš kalbu pirmininkaujančios valstybės vardu tarybai pirmininkaujančios šalies, kaip tarybai pirmininkaujančios šalies atstovas, Luksemburgo atstovas. E, bet aš pirmiausia noriu išreikšti paramą jūsų e, svarstymų procesui, konsultavimosi procesui ir labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę kreiptis į šią, šį tarp parlamentinį komitetą ir pakalbėti apie ES institucinę raidą ir nacionalinių parlamentų bei ES parlamento vaidmenį šiame kontekste su dideliu susidomėjimu e, skaičiau ponios Breso ir pono Broko darbinį dokumentą. Jis iš tiesų suteikia daug naudingų minčių, kurios taip pat yra labai įdomios. Galime pasvarstyti, kaip ateityje atrodys Europos Sąjunga. Taip pat skaičiau pono Ferhofstato pranešimą. Visų pirma, norėčiau pats paminėti visuomenės nuomonių apklausą, kuri buvo įvykdyta prieš keletą savaičių vieno fondo. Vakar aš gavau jos rezultatus ir rezultatai e, turėtų būti įdomus. 72 procentai atsakovų Europos piliečių tvirtina, kad Europos politika ar Europos kūriamos politikos rūšys didelė dalimi dabar yra nukreiptos neteisinga kryptimi. Taigi tai patvirtina euroskepticizmo tendencijas mūsų e, valstybėse ir visoje Europos Sąjungoje. Ta tendencija atrodo yra gana rimta. Aš sakyčiau, kad tai yra bloga žinia, bet yra ir gera žinia. 60 procentų šiek tiek daugiau negu 60 eurozonos valstybių piliečių mano, kad reikėtų sustiprinti politinę integraciją ir ekonominę integraciją ES. Taigi dabar Europoje vyksta reali diskusija apie politikos pobūdį. Man atrodo, kad tai yra visiškai normalu. Demokratinėje valstybėje visi gali e, kelti klausimų apie politikos krypčių teisingumą ar neteisingumą. Tačiau dabar matome, kad ES piliečiams svarbiausia yra daugumos nuomonė. Yra žmonės didelė dalimi mano, kad ES politika nėra teisinga, bet kita vertus reikia geriau politiškai ir ekonomiškai integruoti visą ES. Taigi, mūsų piliečių, europiečių noras e, matyti stipresnę galingesnę ES, kuri galėtų atremti rimtus iššūkius. Šiandien, kai kalbame apie bendrus iššūkius, visi žinom, apie ką kalbame. Vargiai savaitė praeina be e, naujų iššūkių, su kuriais ES turėtų atremti, ar tai būtų migracija, ar terorizmas, ar saugumo stoka ES kaiminystėje. Pažvelkime tik tai į kaiminės valstybės ir pamatysime, kad Europa supa rimtos problemos ir rimtos grėsmės. Taigi, manau, kad reikėtų pagalvoti, kaip galėtume veiksmingai sureaguoti į Europos piliečių norus, pageidavimus, kaip sustiprinti politinį ir ekonominį Europos integravimąsi. Aš manau, kad jūs pasirinkote šio požiūriu labai teisingą iniciatyvą ir sutelkėte nacionalinius parlamentarus ir Europos parlamentarus bendriems pasvarstymams. Turbūt net nereikia priminti, kokie svarbus yra nacionaliniai parlamentarai ne tik valstybėse, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos veikimo sutarties 12 straipsnė labai aiškiai pasakyta, kad nacionaliniai parlamentarai aktyviai prisideda prie gero Europos Sąjungos funkcionavimo. Taigi jūs nesate kažkokia tai periferija, su kuria yra tariamasi kartas nuo karto, bet atliekate labai svarbų politinį vaidmenį. Šiame kontekste mes, e, šiame ypatingame kontekste, kurį mes dabar išgyvename, nacionaliniams parlamentams tenka ženklus vaidmuo. Taip pat reikėtų prisiminti, kad svarstymų procese, aš tikiuosi, galbūt mums pavyks pasiekti to, kad bus organizuota nauja tarp vyriausybinė konferencija ir nacionaliniai parlamentarai, at, parlamentai atvyks labai svarbu vaidmenį. Tie iš jūsų, kurie dalyvavote konvente, prisimenate, kad nacionalinių parlamentarų indėlis buvo labai svarbus. Konventas vis tik buvo sėkmingas darinys, aš tai sakau, nes pats turėjau galimybę jame dalyvauti ir e, tokių darinių vaidmenį reikėtų tik akcentuoti. Noriu pasakyti, kad Europos parlamento vaidmuo E, labai ženkliai padidėjo pastaruoju metu, kai buvo patvirtinta Lisabono sutartis, jo vaidmo dabar pagilintas ir išplėstas, todėl visiškai gerai ir normalu, kad taip yra, nes e, būtent per parlamentus pasireiškia europietiškoji demokratija ir tai mes sveikiname. Na, o kalbant apie sutarčių peržiūros galimybę, Pirmiausia, reikia remtis e, hipoteze, kad dabartinė sąranga nėra amžina. Reikia sugebėti ją koreguoti, tobulinti. Mes visi tai matome ir ta keitimo galimybė yra aptarta būtent abiejose mano minėtose pranešimuose. Tuo pat metu manau, kad lieka dar labai didelė judėjimo laisvė. Kadangi institucijų raida gali pagreitėti ir pagerėti praktiškai. Ir jūsų komitetas, manau, yra puikus pavyzdys, rodantis, kaip galime gerinti bendradarbiavimą Europos sistemoje. Antra, galima keisti institucijos sąrangą nekeičiant sutarčių, Tačiau patikslinant, pagerinant institucijų tarpusavio santykius, šiandien tą mes matome, kai yra deramasi dėl tarp institucinio susitarimo. Tikslasgi čia nėra kaip keisti sutartį, jokių būdų ne. Netgi mūsų kompetencijai tas dalykas nepriklauso. Tačiau galvojame, kaip Europos parlamentas, komisija ir taryba galėtų geriau tarpusavyje veikti, E, bendradarbiauti, kad būtų veiksmingai e, sukurti, realiai sukurti geresni ES teisės aktai. De, tuo tikslu dabar vis, dirba visos trys ES institucijos. Dvi iš jų yra vadinamieji bendrėjai teisės aktų rengėjai ir jie turi dirbti geriau. O po to, žinoma, turėsime įvertinti, ar iš tiesų reikia e, peržiūrėti ir pakoreguoti ES veikimo sutartis E, pranešimuose yra sakoma, kad reikėtų išnaudoti visas dabartinių sutarčių suteikiamas galimybės. E, potencialas neišnaudotas dar yra didžiulis. Pažvelkime, pavyzdžiui, imigracijos problemą. Migracijos e, klausimas, migracijos problema sutartyse nėra numatytas, jos sprendimo priemonės nėra numatytos. Mes turime rasti e, bendrasias politikos e, e, sritis, kuriuose, kurias pasitelkdami galėtume tas problemas išspręsti. Ta pati galėtumėm pasakyti ir apie saugumo problemas Europoje. Taigi, bendradarbiaujant Europos parlamentų ir nacionaliniams parlamentams gali būti pasiekta gerų rezultatų. Dar porą žodžių dėl e, institucijų sąrangos e, bendrai. Pirmiausia, institucijas reikia išlaikyti glaudžiai susijusias. Jokių būdų negalima, kaip buvo sakoma, nacionalinių parlamentų įtraukti į Europos teisės aktų rengimą. Tai nėra tas pats. Aš manau, kad nacionaliniai parlamentai dirba šiuo klausimu per subsidiarumo principą. Ir tokiu būdu jie padaro gana stiprų poveikį. Tačiau nepamirškime, kad nacionaliniai parlamentai neturi tapti ES teisės aktų kūrimo trečiuoju subjektu, trečiaja institucija, kuri prisidės prie to. Tada ką darys taryba? Tokia, tokiu atveju tarybai nebeliktų jokio vaidmens. Žinote, kas pateikė tokį pasiūlymą, bet man jis atrodo visiškai nesuderinamas su mūsų turima institucijų sistema. Baigdamas išsakysiu porą pastabų dėl dviejų konkrečių dosie. Pirmiausia, eurozona. Čia reikia, galvojant apie eurozonos sustiprimą, peržiūrėti kai kurias e, nuostatas. Eurozonos valdymas galėtų būti pagerintas ir tarp kitko e, jums yra e, penkių pirmininkų ataskaitoje pateikta pasiūlymų kryptimi, o ir e, spalio 21 dienos Europos komisijos dokumente yra panašių pasiūlymų, kurie turbūt pagerins tą, tą, tą klausimą, bet supraskime, kad eurozonos tobulinimas turi vykti greičiau ir tai turi atnešti naudos mums visiems. Visi puikiai žinome, ką reiškia didelė krizė. Žinome, kaip buvo reaguojama į ją. Ne visada pakankamai greitai. Tas buvo daroma, todėl aš manau, kad eurozonos valdymą reikia sustiprinti. Taip pat norėčiau paminėti ir socialinį dosiją, kuris yra mano dosija ir eurozonos valdyme turi būti sustiprinta socialinė pusė. E, Eurotonos valdysena turi būti subalansuota, sukuriant tokias instancijas kaip e, Eurogrupė socialiniams klausimams. Tam sutarties keisti nereikia. Visą tai galima padaryti pragmatinėmis priemonėmis. Kitas svarbus klausimas yra eurozonos e, finansinių ir biudžetinių gebėjimų sustiprinimas. Čia turėsime remtis sutarties, ES e, veikimo sutarties straipsniais. E, pinigų sąjunga negali egzistuoti, jeigu nebus biudžeto sąjungos, biudžetinių gebėjimų suderinimo. Nepamirškime, kad biudžetinių gebėjimų finansavimas turi būti persvarstytas, kad rastume būdų iš nuosavų išteklių juos finansuoti. Kai kurių sutarčių tarp vyriausybinių susitarimų e, integravimas yra labai svarbus, bet tai nėra tiek reikšminga, kaip anksčiau buvo galvojama. Na ir dar vienas momentas - eurozonos demokratinis legitimumas gali būti užtikrintas tik užtikrinant parlamentinę kontrolę ir nacionalinių, ir Europos parlamentų kontrolę. E, visų pirma, Europos parlamentas turi būti įtrauktas į eurosemestro e, kontrolę. Dėl socialinio protokolo manau, kad E, jis yra reikalingas, nes dabar jaučiame nuolatinį neiškumą, netikrumą dėl to, kokie yra santykiai tarp keturių pagrindinių ES laisvių, tai jos yra būtinos, kad funkcionuotų bendroje rinka, ir socialinių reikalavimų, socialinių pagrindinių teisų užtikrinimo. E, buvo kalbama apie socialinį ramstį. Dabar reikėtų aiškiau apibriežti, kaip socialinis ramstis įtakoja keturias pagrindinės laisvės. Europos teisingumo teisme e, buvo tas klausimas svarstomas, aš tikrai žaviuosi teismo darbu, bet reikia pripažinti, kad jis dabar yra įpareigotas, nes neturi pasirinkti, e, priimti sprendimus, kurie neatskirtų pagrindinių laisvių nuo pagrindinių teisių dėl šiandien iškylančių grėsmių. Sakyčiau, kad e, visų pirma, netidėliojant reikia gyventi tai, kas yra numatyta sutartyse. Solidarumas jau yra numatytas ES veikimo sutartyse. Ir kol kas mes jo dar neįgyvendinome. Dabar turėtume e, įgyvendinti skirtingus paramos etapus. 42 straipsnio 7 dalyje apie tai yra kalbama. Jis leidžia mums dirbti greičiau ir eiti dar toliau solidarumas turi e, įgauti labai aiškę formą. Solidarumas negali būti perdodamas e, iš vienų kitiems. Solidarumui turi būti suteikiami atitinkami resursai. Yra valstybių, kurios karinė prasme labai smarkiai nukentėjo ir jos turės suvokti, kad solidarumas yra reikalingas ne tik joms, bet ir kitoms valstybėms. Ir solidarumas turi būti pasireikšti ne tik tai žodžiais, bet ir konkrečiamis apčiuopiamomis priemonėmis, pavyzdžiui, karinė pagalba. E, jeigu tai bus daroma, aišku, reikės pagalvoti ir apie finansinę pusę, nes negalime sakyti, kad gyvename projektus, kuriems nėra skiriama pinigų. Ir jeigu valstybė nesilaiko stabilumo ir augimo pakto reikalavimų, E, ją, jai atleisime, nes ji turi labai daug karinių išlaidų. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju už jūsų pranešimą ir už tai, kad pabrėžėte, kaip svarbu tinkama politinė valia. Dėkoju už tokią aiškę viziją visais svarbiausiais aspektai, aspektais. Dabar Europos komisijos vardu kalbės direktorius Paskaldinys. Prašom, žodis jum. Dėkui, ponė pirmininkė, laba diena visiems. Pirmiausia, norėčiau uh, pono Timermanso, pirmojo vicepirmininko vardu atsiprašyti, kad jis negali būti šiame posėdėje. Jis vakar po pietų turėjo išvykti į Turkiją. Kaip žinote, vyksta dėrybos su Turkijos valdžios institucijomis dėl veiksmų plano Aš norėčiau pateikti keletą pastabų mm, dėl mm, to, kokie santykiai yra tarp naujosios Europos komisijos ir nacionalinių parlamentų. Noriu pasakyti, kad e, situacija pasikeitė, tą gali patvirtinti nacionalinių parlamento atstovai ir mes iš tiesų iš komisijos pusės norėjome, kad tie santykiai keistusi. Mm, naujoji komisija, pradėjusi darbą, turėjo e, tokį šūkį e, skirti daug dėmesio svarbiems dalykams ir mažai dėmesio nesvarbiems, bet be viso to komisija dar norėjo ir naujų santykių su nacionaliniais parlamentais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pirmasis vicepirmininkas atsakingas už tarp institucinius santykius ir ypač santykius su nacionaliniais parlamentais, tai reiškia, kad kalbame apie mm, bendrą komisijos kolegijos atsakomybė ir iš tiesų vyksta labai daug kolegijos ir nacionalinių parlamentų atstovų sustikimų tiek komitetų lygmenių, tiek plenarinių sesijų lygmenių. Jau įvyko 200 susitikimų, vizitų. E, kitas dalykas, kaip mes susirašinėjame kaip vykdome dialogo raštu su nacionaliniais parlamentais nuo šių metų rugsėjo pradžios. Naudojame naują metodiką, e, atsakydami į pagristą nuomonę ir į tas nuomonės, e, kurias e, mums pateikia nacionaliniai parlamentai. Ir mūsų atsakymai yra labiau politiniai už tai atsakingas pirmasis vicepirmininkas ir atitinkamos ryties komisijos narys. Visi nacionaliniai parlamentai gauna e, politinį atsakymą į savo užklausas. Nuo pirmos e, gegužės, pirmą gegužės patvirtinome geresnio reglamentavimo dokumentų rinkinį, siekiame mm, iki komisijai pateikiant savo pasiūlymą, kad vyktų daugiau konsultacijų ir čia mes skatiname, kad nacionaliniai parlamentai pasinaudotų šią galimybę ir pateiktų savo argumentus, kad visa tai vyktų labai anksti teisėkuros procese. Taigi mūsų santykiai su nacionaliniais parlamentais evoliucionuoja ir tai rodo m, mm, tai, kad geltonųjų kortelių skaičius per pastaruosius dviejus metus ženkliai sumažėjo, tik tai dvi geltonosios kortelės buvo. Aišku, galima įvairiai interpretuoti e, tą, e, kad komisija e, labiau laikosi subsidiarumo principo, ar tai, kad sumažėjo, lyginant su praėjusios kadencijos komisija, teisėkuros iniciatyvų kiekis. Tai, tai taip, dėl to galbūt sumažėjo geltonųjų kortelių skaičius, bet ne tiek daug, kaip yra. 2013 metais e, gavome 88 e, pagristas nacionalinių parlamentų nuomonės, kur buvo išreiškiamas susidar, e, susirūpinimas dėl subsidiarumo principo laikymosi, o šiemet gavome tik 8 tokias nuomonės. Ir manau, kad tai rodo, pozityvę evoliuciją. Jolab, kad mūsų bendradarbiavimas tarp komisijos ir nacionalinių parlamentų vyksta labai intensyviai. Praėjusiais metais su nacionaliniais parlamentais raštu vykdėme politinį dialogą, 600, 600 tokių laiškų buvo apsikeista, o dabar 17 nacionalinių parlamentų yra pasiūlę komisijai pateikti pasiūlymą maisto švaistimo srityje. Pirmasis vice pirmininkas ponas Timerans, Timermans prieš Kozako posėdį um, pabrėžė žaliosios kortelės mechanizmo svarbą, nes ją galima naudoti remiantis sutarčių nuostatomis, sutarčių keisti nereikia ir čia uh, yra svarbus du elementai. Pirmiausia, laiko aspektas, žalioji kortelė, e, kurią gavome ir mm, kurią, e, kur lemiamą vaidmenį vaidina Jungtinės karalystės lordų rūmai, tai jinai laiko prasme labai e, gerų laikų pateikta, nes kaip tik komisija svarsto pasiūlymą dėl Mm, žiedinės ekonomikos. Antras dalykas, kuris yra svarbus, tai kad nemažai nacionalinių parlamentų ar parlamentų rūmai pritarė šiam mechanizmui. Tai yra 41 e, nacionalinių parlamentų rūmai pritarė tokia iniciatyvai ir tai reiškia, kad nacionaliniu mastu yra pritarimas tokiai komisijos iniciatyvai ir mm, tai rodo, kad ta komisijos iniciatyva atitinka ir nacionalinius poreikius. Ir mes iš tiesų mm, žiūrėsime, mm, kokios sėkmės sulauks naujos komisijos iniciatyvos. Aišku, yra dar tam tikrų detalių, dėl kurių turi susitarti nacionaliniai parlamentai, kas inicijuoja e, tą žalėją kortelę, kokia čia yra procedūra, bet tai yra grinai techniniai dalykai ir iš tiesų ta žalios kortelės sistema yra naudinga. Praėjusią savaitę mes gavome laišką iš vieno ministro pirmininko, kuris pasiūlė naują mechanizmą dar pasiūlydamas dar vienos spalvos kortelę, bet apie tai smulkiau nekalbėsiu. Noriu tik pasakyti, kad mes labai skatiname tarp parlamentinį veiksmų koordinavimą, tarp parlamentinį bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, skatiname e, ir pritarėme tokioms iniciatyvoms, e, kurių ėmėsi kai kurie parlamentai. E, tai iniciatyvos susijęs su komisijos darbų problema, kai parlamentai iškart e, atkreipia dėmesį, kas m, mm, kokie dalykai toje darbų programoje galėtų mm, kelti nacionaliniam parlamentam problemų ir tada bando su kitais parlamentais mm, čia susivienyti, bendradarbiauti ir iš anksto apie tai informuoti komisiją ankstyvajame proceso etape kalbant apie eurozonos e, valstybės narės, komisija e, su jom labai aktyviai mm, mm, veikia. Žinote, kad yra komisijos pirmininko pranešimas dėl ekonominės ir pinigų zonos gilinimo, stiprinimo. Čia galvojama, bus galvojama, kokius pakeitimus sutartise reiktų daryti. Ir iš kitos pusės Mes esame pateikę ambicingą pasiūlymą dėl mm, euro zonos mm, atstovavimo, dėl atstovavimo euro zonai išorinėme pasaulyje už ES ribų. Taigi mes iš tiesų labai remiame e, parlamentų bendradarbiavimą, labai palankiai žiūrime į iniciatyvas, bet turėdami galvoje situaciją. Dėkuoju už jūsų optimistišką nuomonę. Dabar pereikime prie savo diskusijos esminių temų. Norėčiau informuoti štai apie ką. Tie, kas atvyko iš nacionalinių parlamentų, yra kviečiami pietų Tai yra ketvirtame salone vyks tie pietus. Po pirmos šio posėdžio dalies, tai yra pusė pirma, pusė pirmos. Dabar pereisime prie dviejų pranešėjų pasisakų Mercedes Breso ir Egmar Brok. Jūs apsispręsite, kuris kalbės pirmas, jums skiriama po 7 minutės laiko. Aš pradėsiu, jeigu leisite. Labas rytas. Aš kalbėsiu itališkai. Iš karto norėčiau padėkoti Jums, kad Jūs atvykote į Europos parlamentą. Pirmiausia, aš norėčiau dar kartą priminti tuos baisius išpolius Paryžiuje. Jie sukėlė daug pasipiktinimo, nevilties. Prezidentas Olantas paprašė Europos mastu paramos ir taip pat jis galėjo taip pat atkreip, vadovautis ir atitinkamų ES sutarties straipsnių, pagal kurį valstybės narės teroro išpoliui įvykus turėtų e, padėti nukentėjusiai valstybei. Tai yra labai geras pavyzdys, kad Lisabonos sutartis vis dėlto leidžia imtis įvairių pagalbos ir solidarumo priemonių uh, ekonominėme, socialinė, socialinėme kontekste ar sprendžiant tokias problemas kaip migrantų krizė. Taigi, apie ką mes kalbame savo pranešime? Šiuo pranešimu mes norime parodyti, kad Lisabono sutartyje glūdi didžiulis potencialas ES gilinti integracijos procesus ir pasitikti tuos iššūkius, kurie uh, mums nuolat tenka. Ir tai galima padaryti be sutarties pakeitimų. Žinoma, pabėgėlių krizė, kova su terorizmu, e, globalesnė tampanti e, ekonomika, taip pat ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimas, konkurencingumo stiprinimas, taip pat socialinių uh, pasiekmių ES įveikimas, tai taip pat vidaus rinkos stiprinimas ekonomikos srityje ir skaitmeninimo srityje. Ekonomikos krizė pirmiausia. Ši krizė parodė, kad mes dar nesėmėme papildomai veiksmingų priemonių. Apie tai kalbėjo kolega iš Luksemburgo. Visą tai reiškia, kad mes turime tęsti reformas, reikia priimti ir įgyvendinti įvairius dokumentų rinkinius. Tai labai svarbu ES ekonomikai, piliečiams taip pat labai svarbu baigti Europos e, e ekonominės sąjungos e, užbaigimą. Taip siekiant e, užbaigti E, ekonomikos ir pinigų sąjungos kūrimą, reikėtų stiprinti ES finansus ir kad būtų galima kištis į ekonomiką, kai iškyla tokia būtinybė krizės akivaizdoje. Taip pat primenama apie tai, kad vadovaujantį sutartimis galima ypatingą dėmesį skirti socialiniam matmeniui, kadangi ekonominė sąjunga automatiškai reiškia ir socialinę sąjungą, kuri užtikrins galimybę rūpintis ES socialiniais reikalais Labai svarbu geriau ginti darbuotojų teisės, e, taip pat e, gerinti jų judumą. Visą tai yra reguliuojama ES sutarties dėl ES veikimo priede. Ten yra sakoma, kad valstybės narės turėtų suteikti socialinę pagalbą e, darbuotojams priklausomai nuo jų pajamų. Taip pat yra ir kitokių priežasčių, kurios verčia galvoti apie bendrą išorės ir gynybos politiką. Mes manome, kad daug kliūčių galima pašalinti patys, siekdami įveikti naujus iššūkius. Europos Sąjungoje mes daug ką nuveikti galime, jeigu veiksime iš vien. Be to, Frontex reikėtų paversti sienų apsaugos, apsaugą užtikrinančią veiksmingą agentūrą. Taigi sutartyje yra labai daug nuostatų, kurios leidžia vykdyti labai solidžią gynybos politiką ir saugumo politiką. Nenorėčiau leistis į smulkmenas, tačiau pasakysiu, kad mes turėtume pagalvoti apie ministrų ir vadovų tarybos veiklą. Turėdami omenyje, kad taryba pagal sutartį yra e, teisėkūros institucija. galbūt e, tarptų institucijų reikėtų pasiskirstyti savo kompetencijas. Viena galėtų atlikti parengiamąją darbą, o kiti į kitą įgauti daugiau teisėkūros institucijos įgaliojimo. Susitikimai su nacionaliniais parlamentais visada yra naudingi, kai kalbama apie ES struktūrų ir procedūrų keitimą. Šitas bendradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais turėtų tapti stipresnis, intensyvesnis ir, žinoma, tos e, žaliosios ir geltonosios kortelės procedūros turėtų tapti veiksmingesnės iki šiol jos ne visiškai pasiteisino, reikėtų galbūt pasinaudoti Junktinės karalystės e, e, ministro pirmininko Kamerūno pavyzdžių, kuris ėmėsi iniciatyvos naudoti e, žalėją kortelę. Tačiau mes turėtume pagalvoti, kaip užtikrinti aiškės ir skaidrės procedūras. Man rodomi ženklai, kad aš turiu baigti, laikas baigėsi. Baigdama norėčiau pasakyti, kad siekiant kuo sėkmingesnio sprendimo prieimimo, e, sėkmingo sprendimo prieimimo procesų, reikėtų pagalvoti apie e, vieningo sprendimų prieimimo procedūros konkrečius techninius aspektus. Galbūt kvalifikuotos daugumos principas galėtų būti taikomas dažniau ir galbūt reikėtų grįžti prie sustiprinto bendradarbiavimo su atskiromis valstybėmis narėmis. Taigi dėkuoju dar kartą už jūsų dėmesį. Žinoma, lauksim jūsų pastabų. Elmanas Ermal Brok kalbės dabar. Norėčiau, kad jūs iš karto užpildytumėte kortelę, jeigu norėtumėte kalbėti. Elmar Brok. Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos, gerbiamas kolegės. Pone Breso ir mes, ir aš parengėme pranešimo projektą, kuriame kalbama apie Europos laukiančius iššūkius šiame globaliame pasaulyje. ES veikla ir ES institucijų veikla turėtų būti siejama su tiesiogiais iššūkiais, kurie mums kyla. Lisabono sutartis atveria daug neišnaudotų galimybių ir tai yra akivaizdu. Pone Breso pateikė keletą pavyzdžių mus ištinka krizės, kurioms nebūname pasiruošę, kadangi nesugebėjome išnaudoti Lisabono sutartyje numatytų prevencinės veiklos e, galimybių. Tiesiog mes nesinaudojame tomis priemonėmis įveikdami krizės. Tai buvo, kai 2008 metais mus ištiko finansų krizė, Jeigu tuo met būtume turėjome priemonių, kurias per penkerius metus taip e, sudėtingai parengėme, galėjome sėkmingiau įveikti finansų krizę. Dabar ištiko migracijos krizė ir vėl mes esame pasimetę. Nors išorės sienų kontrolė yra įmanoma pagal galiojančius teisės aktus, mano paties e, šalis atmetė prieš 11 metų siūlymą, kad Balkanų valstybės būtų saugios, e, saugios valstybės. Lygiai taip pat prieš penkerius metus nebuvo susitarta dėl pabėgėlių, kurie vyko per Lampedūzą. E, ir dabar kiti vėl pasisako prieš kvotas. Viskas yra atmetama, nors sutartyje buvo pakankamai daug galimybių išvengti Paryžiaus, Londono, Berlyno, Amsterdamo ir kitų įvykių. Ir visai, kas sakoma, kad nėra įgaliojimų. Dabar Europai priekaištaujama, kad tai nebuvo padaryta, kad nebuvo pakankamai solidariai veikta ir nuo antradienio, ponė Breso jau minėjo, prezidentas Olandas prašo naudotis 42 straipsnių 7 dalimi. Ir niekas nežino, ką tai reiškia, ką su juo daryti. Lisabono sutartis jau galioja penkerius metus. O E, jokių pasiekmių nėra. Nėra galvojama apie bendrą būstinę, neplanuojama, nekalbama apie tai, kaip bus pasiskirstama veikla, kaip bus įtrauktos valstybės narės. Tiesiog visiškas pasimetimas, sumišimas vyrauja. Arba nuolatinis struktūrinis bendradarbiavimas, kuriame dalyvautų tos valstybės, kurios nori, o kurios nenori, gali nebendradarbiauti. Tiesiog sutartyje yra pasakyta, kad reikia atsižvelgti į valstybių narių konstitucinę sąrangą, į skirtumus ir kad reikia atsižvelgti į tai, kad kai kurios valstybės nėra NATO narės. Viskas yra parašyta sutartyje, iki šiol nieko nepadaryta. Europos sąjungoje valstybės narė išleidžia 190, 190 milijardų E, gynybai daugiau negu Rusija, dvigubai daugiau negu amerikiečiai, tačiau neturime visiškai ginklų. Jeigu mes e, kalbame apie 80 procentų perteklinių išlaidų, tai turime apie tai kalbėti. Bet apie tai negalime kalbėti, kadangi neturime tarsi europinių įgaliojimų mes turėtume išnaudoti tas priemonės, kurias suteikė mums Lisabono sutartis. Sutartis, kurią valstybės narės ratifikavo. ratifikavo. Visi žinome, kad migracijos, užsienio politikos, saugumo, kovos su teroru, klimato kaitos klausimai nėra tie, kuriuos galima išspręsti nacionalių lygmenių. Nei vieno iš jų į ne vieną iš jų negali atsakyti pavienė valstybė. Todėl mes, vadovaudamiesi Lisabono sutartimi, ratifikuota nacionalinėse parlamentuose, turime ieškoti atsakymą. Aš manau, tai yra politinis klausimas. Tačiau piliečiai visiškai nesirūpina, kuriame lygmenyje bus išspręstos jų problemos. Mes nekalbam ir nesiūlom sutarties pakeitimų. Mes tik tai ieškome kelių, ką galima padaryti galiojančios sutarties rėmuose. Netgi puikiai suvokėme, kad netgi ir pagristas sutarties keitimas yra sunkiai įmanomas. Aš manau, kad kaip ir uh, euro atveju, taip ir dabar turime išsaugoti ES vienybę. Priimdami fiskalinių dokumentų rinkinį susitarėme, kad euras yra ES valiuta. Viena valstybė paprašė opt-out, kita valstybė opt-in. Ir visi turi paklūsti tai nuostatai nereikia kurti kokiu nors e, institucinių kliūčių. Taigi Europos Sąjungoje yra euro. Euras kaip e, valiuta ir todėl mes turime galvoti apie vieną Europos Sąjungą, o ne ES, kurioje yra pirmos ir antros klasės valstybės, turinčios ir neturinčios eurą. Aš manyčiau, kad mūsų pranešime pateikiami siūlymai dėl to, kaip reikėtų te, tobulinti ekonominę ir pinigų sąjungą, yra verti dėmesio ir verti dėmesio pasiūlymai dėl to, kaip įtraukti nacionalinius parlamentus į Europinio semestro rezultatų aptarimą. Sprendimus reikėtų parlamentuose priimti tame ligmenyje, kur iškyla problema. Tiesiog nereikėtų painioti įgaliojimų, kita vertus jų samplaikai mes nesame įgalioti. Tiesiog ten, kur yra nacionalinės lėšos skiriamos, ten atsakomybės turi imtis nacionalinis parlamentas, o ne Europos parlamentas. antrinėje teisėje, e, kuriant įvairiausias konvergencijos nuostatas, čia jau į, į, turi veikti Europos parlamentas. Taip pat mes turime pagalvoti apie tikrai veiksmingą parlamentinį bendradarbiavimą. Taikydami Lisabono sutartį mes turime užtikrinti kad ES sprendimų primimo struktūros būtų kuo aiškesnės. Pone Breso teisingai pasakė, kad reikalinga skaidri taryba. Tiesiog dviejų rūmų sistemą mes esame įsteigę - taryba ir parlamentas. Tačiau taryba įstatymų leidybos procese yra pakankamai neskaidri. Tiesiog taryba turi keisti savo veiklos pobūdį. Tai yra vienas iš svarbiausių aspektų, kuriuos mes siūlome. Mes manome, kad paliekant tarybą veikti taip, kaip iki šiol, pilietis nesusigaudo, kas už ką yra atsakingas. Nacionalinės vyriausybės tiesiog slepiasi už tarybos ir neprisima atsakomybės už taryboje priimtus sprendimus. Todėl mes turime užtikrinti tarybos veiklos skaidrumą, kad taryboje būtų dirbama skaidriai, kad posėdžiai būtų organizuojami viešai. Taryba turėtų laikyti sutarties ir priimti sprendimus kvalifikuotą balsų daugumą, kur yra tokia galimybė numatyta. Ir yra sakoma, kad ministrai iki tam tikros dienos turi susitarti, o jeigu ne, tai tuomet e, galima taikyti balsų daugumos principą. Tai yra labai keistas, keista nuostata. Iš esmės Jeigu ministrai nesusitarė iki tam tikros dienos, tai reiškia, kad yra laužomos sutarties nuostatos. Ir turi įsikišti teisingumo teismas. Todėl mes, parlamentas, turime kontroliuoti šiuos procesus. Mes turime kartu, jūs savo, mes savo lygmenyje, būti aktyvus. Pavyzdžiui, užsienio ir saugumo politikos srityje buvo įkurtos struktūros, buvo vadovaujamasi 13 straipsnių ir visada reikia suprasti, kad tai struktūros, kurios nepriima sprendimų, tai yra informacinės, konsultacinės struktūros. Kalbant apie saugumo ir gynybos politiką, reikėtų pasakyti, kad prisimindamas paskutinę Luksemburgo pirmikavimo metu suorganizuotą tarybą, tai rodo, kad šioje srityje taip pat galime puikiai bendradarbiauti. Mes, parlamentas, taip pat aptariant fiskalinį e, dokumentų rinkinį, padėjome ir nacionaliniams parlamentams Kita vertus mes turime keistis nuomonę, atsižvelgtindami, žinoma, į savo nacionalinę ir europinę kompetenciją. Dialogas turi tęstas, kadangi parlamentarizmo idėja turi būti išsaugota. Bet to sutartyje parašyta, kad 50 procentų valstybių narių, tai nacionalinių parlamentų, vadovaujantis proporcingumo ir subsidiarumo principais, mano, jeigu mano, kad teisėkuros akto pasiūlymas yra neteisingas, tai tuomet neįsikišant komisijai šitas e, pasiūlymas turi būti atsimtas. Tokios teisė, tokia teisė nacionaliniai parlamentai nepasinaudojo iki šiol, bent mano žiniomis. Galbūt komisijai reikėtų numatyti daugiau laiko praėjus aštuonioms savaitėms, kad būtų galima atlikti visą techninį bendradarbiavimo su nacionaliniais parlamentais darbą, sakykime, jeigu 55 procentai nacionalinių parlamentų atstovų įgalioja tarybai atsisakyti nagrinėti teisės aktą, tai taryba turi tai padaryti. Kita vertus, susitarti dėl ko nors išeinant už Lisabono sutarties ribų būtų labai sunku. Todėl reikėtų pagalvoti, kaip sustiprinti nacionalinių parlamentų dalyvavimą įgyvendinant šitą principą. Thank you, Elmar. I, I, and I would like now to... Ačiū. Ir dabar aš norėčiau suteikti žodį Europos socialinių ir ekonominių reikalų komiteto atstovai. Ji parengė nuomonę dėl abiejų pranešimų. Prašyčiau kalbėti tiek laiko, kiek jums skirta. Ponas Xavier. Ačiū, ponė pirmininkė. E, manau, kad mums visiems buvo labai įdomu išgirsti šiandienos pasisakymus. Ir aš e, ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto vardu norėčiau išsakyti porą pastebėjimų. Mes atstovavome organizuotą pilietinę visuomenę. Nepaslaptis, kad ES turbūt nuo pat savo atsiradimo pradžios pirmą kartą išgyvena tokį sudėtingą laikotarpį. Kalbame ne tik ekonominė ir socialinė krizė, kuris skaldo mūsų e, žemyną ir tik didina skirtumus tarp valstybių regionų uh, ir atskirų visuomenės grupių, e, jai Europoje dabar iškyla ir rimtos išorinės grėsmės saugumui. Tai taip pat prisideda prie teritorinio solidarumo ir nuo, e, nuoseklumo. Dabartinės ES sutartys e, suteikia daug neišnaudotų galimybių Ten yra numatyta daug įvairių procedūrų, kurios galėtų būti panaudotos gerinant politiką ir sustiprinant ES ir iš vidaus, ir iš išorės. Mūsų komitetas laikosi nuomonės, kad nors ateityje bus būtina peržiūrėti kai kuriuos sutarties elementus pakeičiant sutartis konkrečiai, kol kas dar neturime sąlygų tą pakeisti, tą daryti. Dėrėtis dėl sutarčių dabar prilygtų Pandoros dėžės atverimui. Be abejonės e, kol kas nematome nei politinės, nei administracinės geros valios tą daryti. Mūsų komitetas bendrai galvoja, ką būtų galima padaryti pagal dabartinės sutartis. Yra pateikta pasiūlymų, pagal kuriuos ES veikimo sutarties 8-12 straipsnių nuostatos galėtų būti įtrauktos, stengiantis e, sukurti daugiau e, sklandumo tarp ES skirtingo lygmens politikų prieimėjų ir piliečių. Kalbant apie E, energetikos sąjungą, apie Europos e, strategiją 2020, pagrindinių teisų hartiją, makroregionę strategiją Europos ateičiai ar būtinybę reformuoti Europos nuosavų išteklių sistemą, visur yra reikalingas glaudesnis bendradarbiavimas. Taip pat pabrėžiu būtinybę sustiprinti eurozoną ir užbaigti e, Europos Sąjungos formavimą tokiu būdu. Integraciją turime gilinti E, įgyvendindami ir geriau integruodami Europos pinigų sąjungą. Tai e, ta Europos pinigų sąjunga EMU turi apimti ir e, finansinį, ir ekonominį, ir socialinį bei politinį ramščius. Galiu pasakyti, kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas rengia savo iniciatyvą sukurtą nuomonę būtent šiuo klausimu Europos pinigų sąjungos politinio ramščio pabaigimas, tai yra eko 376 dokumento numeris ir dabar atėjau prie savo pasakymo pabaigos, mūsų nuomonė. Galų gale mes turim sutelkti dėmesį į demokratinį ir vis, visoms visuomenės dalims mm, dalyvaujant priimamo sprendimų e, efektyvaus įgyvendinimo mes turim galvoti ne tik apie ES sutarties 111 straipsnį gyvenimą, bet ir turime grįžti prie ES tradicinių metodų. Europos parlamentas turi prisidėti prie e, pinigų valdysenos. Taip pat pasisakome už sustiprintą subsidiarumą ir horizontaliai, ir vertikaliai. Daugiau vaidmens turi būti skirtos pilietinės visuomenės organizacijoms, socialiniams partneriams ir nacionaliniams parlamentams. Šiame kontekste raginame ateityje peržiūrint sutartis atsižvelgti į Europos ekonomikos ir finan... socialinių reikalų e, patirtį, įgyvendinant ES sutarties 11 straipsnį, taip pat e, keičiant e, tarp institucinį bendradarbiavimo reglamentą. Baigdamas tai galiu pasakyti, kad aišku, tą temą diskutuoti nėra lengva, ypač dabar, kai ES vidaus ir išorės aplinka tokia nestabili. Tačiau mūsų komitetas yra įsitikinęs, kad daugiau integruodamasi ES taps stipresnė ji nesustiprės, jeigu valstybės narės apsistatys sienomis. Mūsų nuomonė yra kalbama apie ES konsolidaciją ateities labui, bet kokia ta ES bus, kol kas niekas nežino, nei Europos institucijos, nei valstybės narės, e, nei piliečiai vieni nieko nepadarys, todėl mes turime dirbti partneriškai. Eikime į priekį ir nepraleiskim progų tą daryti. Ačiū. Ačiū ir komiteto atstovui, kuris rengia nuomonę ir už e, tai, kad e, jūs kalbėjote tiek laiko, kiek aš jums skyriau. O dabar e, suteiksiu žodį nacionalinių parlamento atstovams, kurie norėtų pasisakyti. Taip pat raginu pasisakyti Europos parlamento narius. Lord Timothy Boswell. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau pasveikinti Jūs ir Jūsų komitetą kad sugebėjote suorganizuoti tokį svarbų posėdį apie būsimą ES institucijų raidą. Šis tarp parlamentinis komiteto posėdis svarsto galimybės sustiprinti politinį dialogą tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Jis vyksta puikiu laiku. E, Jungtinė karalystė, jeigu ji nuspręs pasilikti Europos Sąjungoje, tai be abejonės, mano nuomonė, Vestministerio parlamentas ir mūsų e, nacionaliniais asamblėjos norės efektyviau bendradarbiauti su Europos parlamentu. Taip aš perinu prie savo pasisakymo pagrindinės temos. Mano nuomonė, bet kokia kaina santykiai tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento e, turi e, nebūti sužaloti nereik, dėl nereikalingų kliučių. Aš, e, kaip atitinkamo komiteto atstovas, norėčiau atkreipti dėmesį į vieną kliūtį. Mano laiškas yra išdalintas jums visiems ir aš dėkoju, kad dabar man suteikėt galimybę apie tai pakalbėti. Mano pasisakymo ir parašytojo laiško tikslas paaiškinti, kad nacionalinių parlamentų veiksmų reguliavimas ES teisės aktais, o ne tarp parlamentiniais susitarimais, sukelia daug sunkumų, ypač Vesministerio parlamentui. Tie sunkumai praktiškai iškilo, kai dabar e, dėrėjomės tarp e, naujo Europol reglamento su teisės aktų rengėjais Europos, e, Europos Sąjungoje. Taip pat, kai kalbėjome apie pasiūlymus dėl tyrimo teisės. Aš įsivaizduoju, kad vėlgi tos kliūtis išaiškės, kai kalbėsime apie Eurojust reglamentą. Aš e, žinau, kad AFKO darbinio dokumento formuluotė yra labai įdomi. Jis kalba apie ES funkcionavimo pagernimą, e, apsiginant Lisabono sutartimi. Ir norėčiau kreipti dėmesį į šio dokumento 9 ir 10 straipsnius, kuriuose yra kalba apie nacionalinių parlamentų veiksmus. Aš norėčiau sužinoti, kas turima galvoje, parašius formuluotę, kad neturėtų būti bendrų parlamentinių sprendimo prieimimo institucijų. Norėčiau išsakyti tai, ką aš jau surašiau savo laiške. Pagal Junktinės karalystės konstituciją, kai kam galbūt bus neaišku, bet mums aišku, kad Vestminsterio parlamentas yra suverenus. Jo darbo tvarkos nereglamentuoja nei jokie teisės aktai ar teismo sprendimai. Tai yra pamatinis Junktinės karalystės konstitucinės sąrangos principas. Vestmiristo parlamentas negali būti e, pavaldus ES teisės aktui, kurį peržiūrėjo Teisingumo teismas, kuris nagrinėja ES reikaluose, įskaitant ES agentūrų parlamentinę priežiūrą. Apie lygiai taip pat ES sutartys negali būti taikomas Vestministeriui, nors ten yra kalbama apie nacionalinių parlamentų vaidmenį, tačiau prievalių nėra numatyta. Ketvirto straipsnio antroje dalyje yra kalbama apie tai, kad ES turi gerbti valstybių narių e, pamatinės konstitucinės struktūras. Kalbant apie Vesministerį, reikia pripažinti, kad jo interesams pritartų ir kiti nacionaliniai parlamentai. Norėčiau išgirsti, ką kiti kolegos pasakys, bet aš, ponė pirmininkė, norėčiau pabrėžti, kad mums susirūpinimą kelia tik procesas, pagal kurį parlamentinės patikros sistema yra nustatoma, o ne tos patikros turinys. Mes bendrai esame patenkinti ES teisės aktais, kuriuose yra kalba apie bendradarbiavimą tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Paprasčiausiai paminint, kad toks bendradarbiavimas egzistuoja, tačiau bendradarbiavimo specifika turi būti nulemta e, tarp suinteresuotų pusių sudarytais susitarimais. E, parlamentarų bendradarbiavimas yra patvirtintas ankstesniuose dokumentuose ir jis leidžia, kad jo būdas būtų nulemtas susitarimu tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamentų, o ne bendrųjų teisės aktų rengėjų Briuselėje e, per dėrybas, kuriuose nedalyvauja nacionaliniai parlamentarai. Mes norime bendradarbiauti, mes norime geros bendradarbiavimo bazės. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad lordų rūmai, kaip dauguma kolegų žino, yra labai tvirtas, glaudesnio bendradarbiavimo su Europos parlamentu rėmėjas. Todėl aš labai tikiuosi, kad nereikalingi ginčiai dėl e, konkretaus parlamentų bendradarbiavimo procedūros bus išvengti ateityje. Ačiū. Dėkuoju mm, Lordui Boswell. E, dabar mm, mūsų kita kolegė. Dėkui ponė pirmininkė, kalbėsiu olandiškai, nes yra vertimas iš olandų kalbos, kaip žinau, džiaugiuosi būdama čia, jaučiuosi kaip namie, norėčiau pakalbėti Niderlandų parlamento vardu, tai yra senatas, tos problemos, kurios šiandien yra mūsų darbo tvarkėje, e, yra svarbios ir aš ne vienerius metus e, dirbu šioje srityje. Nacionaliniai parlamentai turi kontroliuoti demokratiją. Tai yra, daugiau ir glaudžiau bendradarbiauti. Aš išnagrinėjau tą darbo dokumentą, kurį mes turime ir matau, kad jame yra pateikta pasiūlymų, kaip pagerinti tą bendradarbiavimą, nekeičiant sutarčių nuostatų. Ir aš džiaugiuosi, ponė pirmininkė, kad mes e, skiriame daugiau dėmesio geltonosios kortelės mechanizmo naudojimui. Niderlandų senate mus ne visada tenkina esama situacija bei, ir manau, kad reikia gerinti ją. Ja, darbinėme dokumente taip pat sakoma, kad taryba turėtų veikti skaidriau, uh, kaip viena iš teisėkuros institucijų, tas pats m, mm, rašoma apie Europos parlamentą. Žinau, kad kai baigėsi dokumentų pirmasis skaitimas, e, Europos parlamento pas, e, galimybės mm, tada siaurėja. Ir manau, kad reikia ne tik geltonąją kortelę naudoti, bet ir teisėkuros e, procedūrą daryti efektyvesnė. Mes e, manytume, kad tarybai, taryba ir komisija darbinėme dokumente sakoma, kad tarybos ir komisijos vadovai turėtų dirbti mm, vieningai, bet dabartinės sutarčių nuostatos to nenumato. Arba aš netaip suprantu šį dokumentą, norėčiau, kad man būtų pateikta daugiau informacijos apie šį pasiūlymą. Aš turiu Niderlandų parlamentinio darbo patirtį ir noriu pasakyti, kad mm, pas mus teisės aktai netvirtinami, kad, kad teisės aktai netvirtinami neišklausius mm, ekonomikos ir socialinių reikalų bei regionų reikalų komiteto nuomonių. Bet šie du komitetai e, veikia neligia grečiai su Europos parlamentu. Mm, taigi, kyla klausimas, kaip pagerinti mm, šių komitetų, mm, suderinti jų darbo grafiką su Europos e, parlamento darbo grafiku. Dėkoju. Šalis Giorens, kolegos, neviršykite trijų minučių neviršykite trijų minučių laiko. Jei matote, kad laikas baigėsi, tai eikite mm, prie pabaigos. Dėkui, ponė pirmininkė. Pritarčiau tam, ką sakė ponė Breso ir ponas Brok, kai jie kalbėjo apie tas galimybės, kuriomis tiek Europos parlamentas, tiek nacionaliniai parlamentai gali pasinaudoti. Aš pateiksiu konkretų pasiūlymą Mm, jau ne vienerius metus dirbu arba nacionaliniu, nacionalinio parlamento atstovu, arba Europos parlamento atstovu ir visą laiką konstatuoju tą patį dalyką, kaip Luksemburgo e, deputatų rūmų atstovas. Pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad demokratinė kontrolė ir ta politinė gale, kurią galime rodyti, kai kalbame apie pasidalyjamąją kompetenciją. Čia pateiksiu Europos vystimosi fondo pavyzdį. Europos parlamentas čia neturi jokio balso dėl vystimosi biudžeto, o nacionaliniai parlamentai kontroliuoja nacionalinės vyriausybės ir mm, tuo būdu kontroliuoja nedidelę dalį tų investicijų, mm, kurios daromos į vystimosi fondą. Europos komisija, kuri yra vykdomasis organas, niekaip nekontroliuojama. manau, kad, Europos, kad nacionaliniai parlamentai į savo darbų grafiką turėtų įsirašyti Europos vystimosi fondo veiklos priežiūrą. ir vystomasis bendradarbiavimas, mano nuomonė, turėtų būti e, geriau koordinuojamas ir, vykdyt, e, ir vykdomas nuosekliau. Ir mano pasiūlymas būtų paskirti du ar tris žmonės iš Europos parlamento ir atitinkamai du ar tris žmonės iš nacionalinių parlamentų, kurie e, parengtų metodiką, kaip geriau kontroliuoti šią sistemą ir tada turėtume galimybę parlamentaram teikti savo nuomonę. Parlamentas, Europos parlamentas irgi turi savo balsą ir savo politinę išraišką. Taigi, galbūt čia, pagal mano pasiūlymą, Europos parlamentas galėtų imtis iniciatyvos ir mm, užtikrinti tą parlamentinę kontrolę tose srityse, kur dabar tokios kontrolės nėra. Sprendimo prieimimo mechanizmai ypač kai kalbame apie mm, pagalbą, vystomai bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis nėra paprasti ir dabar nėra jokių nuostatų dabartinėje e, sutartyje, kuri leistų užtikrinti parlamentinę e, šios ryties kontrolę. Arminas Lydeka, Lietuva. Yep. Merci, euh, Madame la Présidente, chers collègues, chers amis. Et pour moi, très difficile parler français. Gerbiama pirmininkė, kalbėsiu lietuviškai, prancūziškai, man sunku kalbėti. Nacionaliniai parlamentai nori ir turi būti išgirsti. E, tam nebepakanka likščiolinio politinio dialogo tarp atskirų nacionalinių parlamentų ir Europos komisijos. Politinį dialogą būtina stiprinti ir plėtoti turime ieškoti naujų instrumentų kurie paskatintų aktyvesnį nacionalinių parlamentų įsitraukimą į ES sprendimų prieimimo procesą. Visą tai galima padaryti naudojantis galiojančių sutarčių nuostatomis. Siūlau politinį dialogą vystyti dviem kryptim. Pirma, plėtoti daugia šalį daugia šalį politinį dialogą tarp nacionalinių parlamentų ir komisijos. Antra, plėtoti politinį dialogą tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Ką aš suprantu kaip e, daugia šalį na, e, politinį dialogą? Tai kolektyvinis nacionalinių parlamentų politinis dialogas su Europos komisija. Viena iš naujovių, kurią pasiūlėme ir kurią visų mūsų dėka pavyko įgyvendinti e, Lietuvos pirmininkavimo metu, tai yra 2013 metais, buvo parlamentinių komitetų pirmininkų susitikimų metu priimtos išvados. Tokias bendrų sutarimų priimtas išvadas po renginių nusintėme Europos komisijai, Europos parlamentui ir tarybai pirmininkavimo parlamentinio matmens renginių išvados, manau, yra kolektyvinės nacionalinių parlamentų konkrečiose jų veiklos rytise nuomonės išraiška. Ši kolektyvinė nuomonė gali tapti svarbiu svertu, priimant sprendimus ne tik dėl ES politikos formavimo, bet ir dėl konkrečių Europos komisijos teisėkuros iniciatyvų. Todėl ypač svarbu kad ši nuomonė prieš tapdama kolektyvinių nacionalinių parlamentų balsu būtų išdiskutuota renginyje betarpiškai dalyvaujant Europos komisijos nariams ir Europos parlamento pranešėjams. Be abejo, ši nuomonė turi būti išdėsta e, raštu. Suprantama, parengti tokio bendro dokumento projektą ir jį suderinti su visais partneriais labai nelengva. Tačiau laikas kilstelėti pirmininkavimo parlamentinio matmens e, renginių kartelę. Bendro dokumento prieimimas galėtų būti kokybiškai naujo tarp parlamentinio bendradarbiajimo etapo pradžia kolektyvinio politinio dialogo plėtrai galėtų padėti žaliosios kortelės mechanizmas. Sveikintinas pasiūlymas išmėginti žaliosios kortelės e, mechanizmo veikimą eksperimento tvarka. E, Kozak tam būtų tinkamas formatas. Prisiminus nacionalinių parlamentų subsidiarumo patikros mechanizmas taip pat buvo išmėgintas Kozak ir visiškai pasiteisino nacionaliniai parlamentai nesiekia konkuruoti su komisija teisėkuros rytyje. Nacionalinių e, parlamentų pasiūlymų tikslas yra padėti komisijai kuo geriau atsižvelgti į lūkesčius ir interesus ES e, tautų. Merci, Madame Présidente. Thank, thank you. Thank you very much now from the Turkijos didžiosios nacionalinės asamblėjos vardu Tali Kukčia. Čia. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti Konstitucinių reikalų komitetui už Turkijos atstovų pakeitimą, pakvietimą į šį labai svarbų susitikimą ir susitikimą vykdantį, vykstantį laiku. Reikėtų bendradarbiauti ne tik nacionalinių parlamentų atstovams, bet ir valstybių kandidačių parlamentų atstovais. Aš taip pat norėčiau, kad Turkija būtų kviečiama į panašius susitikimus ateityje, kad būtų galima jai taip pat tartis su šių susitikimų dalyviais. Puikiai suprantame, kad ES susidurė su įvairiausiais iššūkiais siekiant juos įveikti, Turkija gali tapti labai svarbi partnerė, o tai parodo naujausi įvykiai susiję su saugumo užtikrinimu, taip pat ir įveikiant migracijos krizę. ES ateitis priklausys nuo to, kai bus sprendžiami vidaus politikos klausimai. 28 aštuonių valstybių narių e, bendru sutarimu 500 milijonų gyventojų šiuo metu gyvena Europos Sąjungoje ir žinoma reikės atsižvelgti į vidaus poreikius. Kitas dalykas - išorės dimencija, kurie dabar yra patekę į aktualią darbo tvarkę. Tragiški įvykiai Paryžiuje nuliūdino mus, mes juos smerkėme, pavyzdžiui, Ankaroje. Taip pat spalio mėnesį buvo nužudyta daugiau negu šimta žmonių. Taigi, tos grėsmės yra bendros visoms valstybėms ir todėl ES vertėtų intensyviau bendradarbiauti su Turkija ir tai būtų naudinga ir politiniam, ir regioniniam vystimuisi. Aš manau, Europa įveikia kai kuriuos iššūkius gilindama savo santykius ir toliau vykdydama ES plėtrą. Europos parlamentas pagrįstai siūlo sustiprinti darybas dėl Turkijos e, stojimo į Europos Sąjungą. Naujoji sudaryta vyriausybė įdės daug pastangų, skatindama artinimuose prie ES procesus. Taigi mes tikimės konsultuvaus bendradarbiavimo su Europos parlamentu. Jolainin socialistų demokratų vardu. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, mes visi imamės atsakomybės už ES integraciją, kiekvienas pagal savo sugebėjimus, pagal savo veiklos pobūdį ir lygmenį. O mes visi turime bendrą atsakomybę kaip parlamentarai, kadangi mes 500 milijonams ES gyventojų nu, nu, numatome žaidimo taisyklės. O dabar ES patako į situaciją, kai kyla susiskaidimo grėsmė. Vakar aš lankiausi Londone ir tai, ką išgirdau ten, verčia suabejoti ne tik dėl to, kad Europa turėtų vystytis dviem pagreičiais, tačiau buvo ir pasiūlymų Europoje numatyti galimybę pasirinkti sritis, kuriuose bus bendradarbiavimo, kuriuose nebus dalyvaujama. O tai, mano manimu, visiškai sugriautų ES arba, jeigu to neįvyktų, tai tiesiog ją išskaidytų. Kai kalbame apie pabėgėlių politiką, tai suprantame, kad vieni negalime išspręsti tos problemos jokių būdų. Todėl turėtume negalvoti apie tai, kad reikėtų atsisakyti bendrijos metodo ir kad turėtume pradėti veikti pavieniui. Žinoma, pasirašant dvišalius ir daugiašalius sustarimus, ES reikėtų užtikrinti daugiau skaidrumo. Kaip labiau įtraukti ES valstybių narių nacionalinius parlamentus? Omen kalbėjo, kad mes dirbame nevienodų greičių, nevienodai greitai svarstome tuos pačius klausimus kai kas kalba apie kažkokią parlamentarų konferenciją, kad būtų galima toje konferencijoje aptarti komisijos veiklą. Žinoma, reikėtų sinchronizuoti šiuos e, debatus. E, geltonoji kortelė yra tam tikro gynybos pobūdžio priemonė siekiant e, atsisakyti kai kurių teisėkuros pasiūlymų. Kozak aš dirbau porą metų ir pastebėjau, kad, kad kaip kurie parlamentai siekia paramos tam, kas e, patiems atrodė labai abejotina. Žalioji kortelė galbūt šiek tiek pažangesnė priemonė. Gal iš tikrųjų reikėtų ES politiką vertinti iš uh, pritarimo pusės. Tačiau kita vertus reikia nepamiršti, kad komisijai tenka išsimtinė e, teisėkuros aktų iniciatyvos teisė mums tokia teisė nėra suteikta, tačiau ir čia šioje srityje reikėtų, ku gero, palankiai verti ES vienimosi procesą, negalvojant, neįtarinėjant, kad yra kokių nors e, neigiamų e, tendencijų, todėl aš nepasisakau už raudonosios kortelės principo įdėgymą. Anna Birčau. Rumunijos e, deputatų rūmų narė Ana Birčiau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau Jūs pasveikinti, suorganizavus tokį puikų, svarbų renginį, pačiu laiku, turiu pripažinti. Žinoma, dabar išgyvename e, įvykių kupiną ir uždavinių kupiną laikotarpį ir ES ir tarptautinėje arenoje. Po Paryžiaus išpolių iškilo dar viena krizė, kurios e, mastas e, tik auga ir papildo daugelį kitų krizių, kurios e, pradėjo atsirasti iškart po Lisabono sutarties įgaliojimo. Tai ir finansų ekonominė krizė, populizmo krizė, Graikijos ekonominis žlugimas, rytų Ukrainos konfliktas, terorizmo išpoliai, hybridinis karas, civilinis karas, nelegali migracija, o dabar vėl terorizmas. Dabartinės e, regionis ir tarptautinis saugumo kontekstas reikalauja ypatingo dėmesio ir bendro atsako į iššūkius, kurie kyla mums visiems. Kai vyko konventas dėl Europos ateities, iš kurio išplaukė konstitucinės sutarties projektas po daugelio metų diskusijų, antieuropiniai judėjimai sugebėjo įtikinti daug ES piliečių, kad ES yra kalta dėl visų visuomeninių problemų. Ir dviejose referendumuose konstitucinė sutartis buvo atmesta. Konstitucinė sutartis nebuvo ta priemonė, kuri būtų sukūrusi valstybių federaciją, bet šiandien tokia sutartis ar koks nors panašus projektas, kurio siekiame daugiau Europos, būtų visiškai neįmanoma, nes vis daugiau valstybių narių net nenori kalbėti apie politinės sąjungos naudą. Šį požiūrį yra sunku paaiškinti, kadangi visų šių metų e, pastangos dar labiau pagilinti Europą, sukūrė tik mažiau pasitikėjimo ES. Tokiomis aplinkybėmis ES turi skubiai reaguoti spręsdama krizės, kartais net nebepasinaudodama savo pačios juridinę bazę ir dėl to iškyla demokratinio legitimumo ir atskaitomybės klausimai. Taip buvo finansų krizės metu. ES paradigma, kai siekiame dar labiau suartėti su piliečiais, yra reikalinga dar labiau negu bet kada anksčiau. Mes e, žinome, kad piliečiai nori, kad ES būtų pragmatiškesnė, efektyvesnė ir sugebėtų išspręsti visus iškilančius uždavinius. Europos parlamentas pasiūlė, kad visi kiti e, sudarties pakeitimai turėtų stengtis panaudoti integraciją e, išlaikant ES vienybę. Mes tikimės, kad ateityje integracinių veiksmų bus imamasi e, E, remiantis politinę valią ir tai bus daroma struktūriškiau, ne vadovaujantis kažkokiais tai e, kriziniais momentais, netidėliotinomis priemonėmis. Dar norėčiau pakalbėti šiek tiek apie pasaruoju metu pasigirdusius raginimus suspenduoti Šengeno sutartį ir tai atsitiko po lapkričio 13 dienos teroristinių išpolių nekalbėsiu labai detaliai. Jūs kiekvienam posėdėje girdėjote mane kalbant apie tai, kaip nesažininkai yra Rumunijos ir Bulgarijos nesileisti į Šengeno zoną, kai tuo tarpu Rumunija kaip de facto Šengeno nariai jau yra nuo 2010 metų. Iš dalies mes giname antrą pagal e, ilgį e, ES sienos, išornės sienos atkarpą. Frontexas tai padeda padaryti. Rumunija kiekvieną dieną saugumą ir stabilumą suteikia labai trapiam regionui ir tokiu būdu prisideda prie kiekvieno ES piliečio saugumo. Aš norėčiau pabrėžti, kad Schengenas yra vienas iš puikiausių sustiprinto bendradarbiavimo ES pavyzdžių, todėl Rumunija remia pasiūlymą, kad Schengeno e, teisinė įgytis būtų išlaikyta ir apsaugota, nes mūsų nuomonė ES neturi reaguoti į saugumo grėsmės, sumažindama judėjimo laisvę. ES akivaizdžiai reikia reformų, tačiau turime išlikti nuoseklus ir laikytis savo principų ir vertybių, kurios iki šiol tarnavo kaip ES e, struktūros pamatas. Todėl mano komitetas Rumunijoje ir toliau remia bendrus tikslus pagilinti ES politinę integraciją ir sukurti institucinę bazę, kuri užtikrintų nediskriminacinio valstybių narių traktavimo pagrindą. Turi būti gerbiamas pagrindinės teisės ir Europos principai ir remiami visi būdai paskatinti sprendimų prieimimą, efektyvesnį sprendimų prieimimą. Mūsų tikslas, kad iš šios krizės ES išeitų stipresnė, vieningesnė ir visos valstybės narės turėtų būti sažiningiau traktuojamos. Negalima jokių būtų dar labiau susiskaldyti. Todėl ir šiandien dar kartą e, Kviečiame visus iš šios krizės išeiti susivienijusiems ir stipresniems. Ačiū. Ačiū. Deputatų rūmų iš Italijos narė Andrėja Makioti. Thank you. I... Narys, atsiprašau. Ačiū ir aš norėčiau padėkoti e, už galimybę dalyvauti šioje diskusijoje. Tai yra puikus pavyzdys, rodantis, e, ką turėtumėm dažniau daryti, kad užmėgstumėm dialogą tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų kaip jau daugelis kolegų sakė, susidurėme su labai e, sudėtingų, skirtingų tuo pat metu laikotarpiu. Finansų krizė buvo jau sudėtingas etapas, bet šiandienos krizė yra susijusi su pamatiniais ES principais ir vertybėmis. Mūsų visuomenės, mūsų žemynų principais ir vertybėmis. Todėl labai svarbu, kad šiandien Europa suvaidintų itin svarbu vaidmenį. Didelė dalimi sutinku su tuo, ką sakė ponas Angel. Demokratijos problemos ir jos deficitas dažnai yra e, išpučiamos. Aš manau, kad atstumas tarp ES institucijų ir piliečių ir vietos parlamentų yra per didelis. Iš darbo nacionalinėme parlamente žinau, kad vietos parlamento spaudos ir piliečių skiriamas dėmesys Briuselio teisėkuros e, procesams nėra pakankamas. Jis e, nėra proporcingas čia priimamų sprendimų reikšmiai. Labai dažnai čia vykstančios diskusijos yra vertinamos kaip diskusijos tarp nacionalinio parlamento ir Europos, o ne dėl politinių sprendimo aspektų. Tai pakeičia santykius nes e, didžioji dalis teisės aktų, kuriais mūsų valstybės vadovaujasi, e, ateina būtent iš Europos. Bet e, visuomenės akise teisės aktų rengimas nėra vertinamas kaip bendras nacionalinio parlamento ir Europos sprendimas. Ir tai labai pablogina santykius su atskirais piliečiais. Ateityje mes tam turėtumėm skirti daugiau dėmesį. Visi svarbus komentarai išsakyti šiandien dėl institucijų sąrangos pakeitimo, dėl e, institucijų santykių yra, yra reikšmingi. Viskas, kas yra parašyta ponios Breso ir pono Broko pranešime, yra naudinga. Vienintelė dalis, kurią aš pridurčiau prie šio, e, vienintelė mintis, kurią aš pridurčiau prie to, kas jau buvo pasakyta, yra E, parlamento ir komisijos e, praktinis dalyvavimas renginiuose su nacionaliniais parlamentais. Panas Timmermans e, kalbėjo apie tai, kad Europos komisija turėtų dažniau dirbti Europos parlamente. Nacionaliniuose parlamentuose tas pats turėtų būti daroma. Tai yra reikalinga ne tik pagerinant diskusijas tarp partijų, bet ir e, išnagrinėjant e, geriau konkrečias temas, konkrečius teisės aktus. Labai svarbu visuomenės nuomenę atkreipti, ne tik parlamento narių nuomenę atkreipti į tai, kad kai kurie teisės aktai yra svarstomi ES lygmenių. Šiandien per mažai žmonės tai supranta ir rezultatas toks, kad e, visi galvoja, kad įstatymai yra e, primetami iš toli ir iš aukštai ir e, pamirštama, kad dažnai e, spren, politinį sprendimą priima jų pačių valstybė ir tik tas sprendimas vėliau yra aptariamas kituose parlamentuose. Ačiū Vengrijos nacionalinės asamblėjos atstovas Matijas Firk. Tudom. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ministrai. Mes esame pasirašę sutartį, pagal kurią nuo Lisabono sutarties įsigaliojimo mūsų vaidmo sustiprėja ir mes neišnaudojame visų galimybių atvertų Lisabono sutarties. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad vyksta toks bendras svarstymas, kurio tikslas e, darbo procesus pagerinti. Labai svarbu, kad e, ieškotume galimų sprendimų, e, kuriuoms, kuriems įgyvendinti nebūtina bus pakeisti sutartis, kaip kalbėjo ponas Brok. Luksemburgo e, Kozak darbo grupė, iš esmės prilykstanti sustiprintam dialogui, diskutavo apie žaliosios kortelės procedūrą. E, jie manė, kad geriau yra įvesti tokią kortelę, negu pagerinti geltonosios kortelės procedūrą. Buvo išsakyta labai daug pasiūlymų dėl žaliosios ir geltonosios kortelių. Valstybės narės yra pasiryžusios geriau išnaudoti potencialą sukurtą dabartiniais teisės aktais. Turime daugiau dėmesio skirti jau sukurtom teisiniam priemonėm, kad jos būtų geriau įgyvendinamos. Tokiu būdu pagilėtų bendradarbiavimas, apie kurį jau uh, anksčiau kalbėjusiai minėjo. Norėčiau atkreipti dėmesį, ponios ir ponai, kad nacionalinių parlamentų nariai e, dirba arčiausiai piliečių. Taigi nacionalinių parlamentų nariai, būtent jie gali skleisti, gali atspindėti e, visuomenėje e, dominuojančią atmosferą ir santykius ir jų požiūrį, piliečių požiūrį į Europos parlamentą. Jau yra nekarta pasakyta, kad reikia geresnio bendradarbiavimo tarp komitetų. Mano nuomonė tai yra svarbu. Na, o kai kalbame apie konvergencijos programas, turime suprasti, kad reikia mažiau rekomendacijų skirtų konkrečioms valstybėms. O kalbant apie migraciją, Supraskime, kad reikia sustiprinti gynybos politiką. Tai apimtų ir bendradarbiavimą su NATO, kuris turi būti labiau pastebimas. Reikia keisti politiką dėl saugiųjų trečiųjų šalių. O šis e, darbinis dokumentas leis palankiai pakeisti institucinę sąrangą nekeičiant sutarties. O galutinis rezultatas bus toks, kad e, bus Europos jaučiama daugiau. Speakers, uh, so like... Kolegos, e, jau baigėsi mūsų kalbėtojų sąrašas, dabar norėčiau suteikti žodį e, poniai Mercedes. Dėkoju pirmininkė. Mes neturime daug laiko leistis į detalės. Pasižymėjome visus nacionalinių parlamentų išsakytus komentarus. Ir labai džiaugtumėmės, jei nacionalinių parlamento atstovai, jei turi savo uh, išsakytus komentarus raštu, mum juos persiustų. Ką galėčiau pakomentuoti, ką galėčiau pasakyti? Mūsų pranešimo pagrindinė tema yra išsiaiškinti Lisabono sutarties potencialą ir sulaukėme nemažai pasiūlymų iš nacionalinių parlamentų narių tą linkme, ir iš tiesų mm, pasiremsime tais pasiūlymais. Nacionalinių parlamentų vaidmuo teisėkuros procese ir apskritai Europos mastu yra vienas iš tų klausimų, kuris dabar yra labai svarbus ir jei mes norime didesnės politiko, politinės sąjungos Europoje, tai e, reikia pagalvoti, kaip tą pasiekti ir geresni santykiai tarp parlamentinių struktūrų iš tiesų leistų pagerinti e, valdyseną įvairiais lygmenim. Europa yra įvairias palvis regionas, e, mūsų ES valstybių narių, nacionaliniai parlamentai, aišku, kad yra demokratinės institucijos, bet visi turi savo tradicijas ir mes su ponu Broku apmastysime jūsų pateiktus pasiūlymus, e, orientuodamėsi į dabar galiojančias sutartis. Aš manau, kad kalbant apie Lisabonos sutartį ir jos galimybių išnaudojimą, galėtume sugebėti susitarti tai yra taryba, parlamentas, komisija galėtų susitarti dėl tokios procedūros, kurioje dalyvautų ir nacionaliniai parlamentai. Mm, tai yra, mm, galime mm, pabandyti eksperimento tvarka tą geresnio koordinavimo sistemą sudaryti. Ir čia, aišku, turime atlikti tam tikrų darbų. Norėčiau padėkoti Turkijos parlamento atstovui, kuris irgi yra šiandien mūsų posėdėje. Džiaugiuosi, kad jis dalyvauja mūsų diskusijose. Ir tikrai mielai tą dialogą tęsime. Mums kyla bendros grėsmės. E, Turkijos indėlis čia irgi yra ypatingos svarbos. Dėkoju Danuta už tai, kad suteikiai dar man žodį. E, Iš tiesų nenorime liesti sutarčių nuostatų, nes atvertume Pandoros skrinę, tai yra viena priežastis, kodėl, o antra priežastis yra, kad sutartis, Lisabono sutartis iš tiesų suteikia mums labai daug galimybių. Ir ponas Brokas bei e, kolegos pateikė nemažai pavyzdžių, kaip tomis galimybėmis galėtume pasinaudoti. Taip pat noriu pasakyti, kad Europos parlamento specializuoti komitetai turėtų glaudžiau bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais nacionaliniuose parlamente, mes kaip ir sukūrėme tokį Europos elitą. O turėtume nacionaliniuose parlamentuose siekti, kad kiekvienas mūsų nacionalinis parlamentaras be tos vietos, regiono dimensijos turėtų ir tą europinę dimensiją. E, taigi ne, ne, ne tą elitą turėtume kurti, o į vairius nacionalinių parlamentų mm, komitetų darbo tvarkės e, klausimus įtraukti ir europinius reikalus. Ir su ponu Broku čia galbūt galėtume pagalvoti, kaip geriau ko koordinuoti, kontroliuoti vystimosi fondą, vystimosi pagalbą ir taip pat e, kaip siekti, kad labiau sinchroniškai uh, dirbtų Europos parlamentas ir e, ekonomikos ir socialinių reikalų bei regionų komitetai. Dabar žaliosios kortelės e, principas Kozakė vyko ilgos diskusijos dėl to, iš pradžių mes naudojame e, žaliosios kortelės arba sustiprinto politinio dialogo terminą. Mes norime ne tai, kad e, nacionaliniai parlamentai siūlytų kokius teisėkuros pasiūlymus komisija turėtų mm, pasiūlyti, bet mes norime, kad nacionaliniai parlamentai galėtų glaudžiau bendradarbiauti su komisija, galbūt reiktų baltosios knygos apie tą galimą glaudesnį bendradarbiavimą. Tokie dalykai buvo pasakyti Kozakė. Labai džiaugiuosi, kad vyksta toks mūsų bendras posėdis. E, laukiu mūsų diskusijų po pietų ir noriu e, čia pasveikinti Danutą ir jos kolegas iš Kozako delegacijos e, Europos parlamento Kozako delegacijos ir noriu pasakyti, kad Europos parlamento indėlis Kozakė iš tiesų labai svarus ir tikiuosi ir tolesnio bendradarbiavimo. Dėkui, Markai. Prieš mum išeinant pietauti dar porą dalykų norėčiau paminėti mes turime nemažai bendradarbiavimo platformų e, nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento, bet e, šiandien per šį posėdį mes e, kalbame apie konstitucinį bendradarbiavimo aspektą ir tokios diskusijos yra tik pirmas žingsnis į mūsų glaudesnį bendradarbiavimą ir noriu užtikrinti, E, lordą Boswell, kad mes tiek politinė, tiek teisinė prasme e, toliau dirbsime su jo laišku. Tai nebus laiškas, kuris tiesiog dings stalčiuje, ne. Taigi dabar visus kviečiu pietų. Ketvirtasis salonas, e, nulinis aukštas, ten, kur yra parlamento restoranų kompleksas. Taigi laukiu visų pietų.